Tag. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Sitzung des Haushaltskontrollausschusses. Labą dieną, sveiki susirinkę biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Darbo tvarka jums yra išdalinta. Neturiu informacijos apie pageidavimus darbo tvarkę pakeisti, taigi šis posėdis yra transliuojamas internetu. Sveika pasaulio žiniasklaida. Noriu posėdžio pradžioje pasisveikinti su naujoje socialdemokratų frakcijos atstovu mūsų komitete, pono Konu. Džiaugiamės bet kokių pastiprinimų, sveiki atvykę. Antrasis darbo atvarkės klausimas. Kont e, News leidinyje taip pat paskelbta ta informacija e, apie vertimo kalbas, taip pat pasiruoškite balsavimo korteles, nes turėsime balsuosi vasario 13, vasario 27-28 dienos posėdžių protokolai yra jums išdalinti, jeigu iki posėdžių pabaigos nebus pareikšta jokių prieštaravimų, laikysime protokolus patvirtintas, ketvirtasis darbo atvarkės klausimas, dabar septintosios bendrosios programos ekonominis efektyvumas, pranešėjos e, Dlabajova ir Sender. Kolegė Sender e, neseniai susirko, susirgo, linkime jai kuo greičiau pasveikti, taigi dabar e, kitai bendra pranešėjai suteiksiu žodį, kad pristatytų pranešimą, turintaminėje kitos pranešėjos lygą. Pakeitimo teikimo terminas e, pailgės vieną savaitę. E, iki balandžio antrosios arba ketvirtosios dienos, tai išsiaiškinsime iki posėdžio pabaigos, dabar žodis Martinai, ačiū ponė pirmininkė, atsiprašau, kad Inės negali dalyvauti posėdėje. So... Bandysiu ją pavaduoti kažkiek, čia mūsų yra bendras darbas pranešimo projekte ir pabandysiu pakomentuoti, išklausyti jūsų komentarų ir paskui kartu su Inės mes viską išanalizuosime. Uh, Manau, kad tikrai buvo labai įdomus ir naudingas bendarbiavimas dėl šio pranešimo projekto. Mm, kaip žinote, žmogus, kuris sutelkęs dėmesį į rezultatus, efektyvumą, pridėtinę vertę, nei vien tik tai klaidų lygiai, džiaugiuosi, kad galime pristatyti um, pranešimą dėl septintosios mokslo tyrimų programos išlaidų efektyvumo, būtent, kad e, ši programa būtų e, valdoma atsižvelgiant į išlaidų efektyvumą, kad būtų vengiama klaidų mm, valdančią programą ir dėkojam komisiją už tai. E, FP7 yra 55 milijardai eurų, tai yra te maždaug 3 procentai mokslo tyrimų ir inovacijų išlaidų Europoje. Arba sakyčiau taip, 25 procentai konkurencingo finansavimo bendrai, tai reikia pasakyti, kad ir aukšto lygio ekspertų grupė 2015 lapkritį priėmė iš, e, tokią išvadą, kuri sako, kad FP7 yra sėkminga. Uh, Ši grupė pabrėžia, kad FP7 užtikrina kompetenciją individų ir institucijų lygmenių, skatina mokslo tyrimus, kurie yra provežio mokslo tyrimai, pristatant Europos mokslo tyrimų tarybos idėjas, įtraukė e, MVI, pramonę, ūkio šakas ir stiprina strateginės ūkio šakas, veikdama kaip katalizatorius bendradarbiavimui, sprendžiant taip pat ir tematinius iššūkius ir paskatino mokslininkų tyriejų judumą Europos Sąjungoje. E, 7 žmonės ta dalis, sukuriant darbo rinką mokslininkams ir tyrėjams. Na ir galiausiai skatino investicijas į Europos mokslo tyrimų infrastruktūrą. Uh, Noriu pabrėžti, kad e, per septynių metų programos veikimą daugiau kaip 139 tūkstančiai mokslo tyrimų pasiūlymų buvo pateikta, iš jų 25 tūkstančiai projektų aukščiausios kokybės buvo atrinkta ir gavo finansavimą. Pagrindiniai gavėjai 29 tūkstančiai organizacijų dalyvavę FP7 programoje buvo universitetai. Universitetai teikia paraškas 44 procentus FP7 e, finansavimo gauti, taip pat įvairios technologijos technologijų organizacijų 27 procentai, MVI 13 nu, procentų ir stambios e, privačios kompanijos 11 procentų. Tačiau aš turiu pasakyti, kad buvo ir tam tikrų trūkumų, kurie buvo išryškinti ir kurias reikėtų panaikinti įdėgus modernizavimą 2020 horizonto programoje ir devintoje mokslo tyrimų programoje. Tai yra, reikia didesnio lankstumo tarp įvairių paprogramimių būtent aš akcentuosiu, kad labai reikia lankstumo. Taip pat yra netiesioginėms išlaidoms reikalingi nustatyti fiksuoti tarifai, bendra e, vieninga audito strategija, tas yra pabrėžta ir mūsų pranešime, reikia bendro dalyvių portalo, tai ir, e, irgi akcentuojame ir reikia atsižvelgti į Brexit pradedame breksito savaitę, jungtinė karalystė pasitrauks iš ES, tai svarbu ne vien tik tai iš biudžeto požiūrė taško, bet taip pat ir galvojant apie mokslo tyrimų, technologijų plėtros ateitį, ypač mokslo tyrimų komandų ateitį, nes yra daug sudarytų jungtinių su jungtinė karalystė mokslininkų komandų. Vienas milijardas, kablelis 27 e, eurų buvo skirta jungtiniai karalystiai, tai yra 15 procentų procentų visos sumos. 1,18 milijardų eurų buvo 2015 konkursų paraškos, tai yra didžiausia dalis ES finansavimo, kurią kuri nors ES valstybė narė buvo gavusi tais metais. Tai man tikrai bus labai įdomu išgirsti komisijos nuomonę, ką ji galvoja apie tolesnį bendradarbiavimą e, mokslo tyrimų komandų, kurios dirba Junktinėje karalystėje. Na ir galiausiai norėčiau bendrai pasakyti, kad išlaidų efektyvumas turėtų būti matuojamas kartu su ekonominiu efektyvumu ir veiksmingumu ką mes kai gerai žinome, kas yra tinkamas finansų valdymas. Reikia pasiekti politikos tikslų ir mokslo tyrimų ir inovacijų srityje, žinoma, tai pakankamai sudėtinga kartais objektyviai yra užtikrinti sunku tinkamą finansų valdymą, net jeigu yra kažkokių tai nesėkmių, pavyzdžių, kai kurių projektų atveju. Vis tik tai mokslo tyrimai, kai kurie yra galbūt atlikti ir galbūt tai yra žingsnis į priekį, pavyzdžiui, dėl idėjų, dėl kažkokių tai požiūrio taškų plėtojimo. Tai tikrai labai didelis iššūkis matuojant mokslo tyrimus ir inovacijas, įvertinti, kiek yra pasiekimo, kiek politikos srities tikslų yra pasiekta. Tai gal tiek, dabar lauksiu jūsų komentarų. Thank you ir jūsų pakeitimų lauksiu, jeigu turėtumėt e, būtent dėl šio pranešimo. Tiesiog dėkoju Ines už bendarbiavimą ir dabar lauksiu jūsų pastabų. Ačiū. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte. Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovams. Mokslinio tyrimų generalinio direktorato vardu kalbės ponas Web. Prašau. Labai ačiū, ačiū už pranešimą. Mes jį perskaitėm su dideliu susidomėjimu. E, vienas iš gerų nedaugelio dalykų yra tas, kad mes e, turime dar labiau pasistengti. Labai rimtai vertiname jūsų pasiūlymus, dar vienas klausimas po poros mėnesių bus organizuotas. Jau anksčiau vykusiai buvo labai naudingi, formuojant mūsų mintis apie šią programą. Horizonto 2020 gyvendinimo rezultatai labai geri ir dabar mes galvojame apie ateities politikos tikslus. Tiesa ta, kad um, pigumą yra sunku objektyviai įrodyti. E, pastebėjau, kad jūs pranešime atsižvelgėte į tai, e, skaičiavote ar atsipirko išlaidos. Ir metinė veiklos ataskaita ir metinė stebėsienos ataskaita apie tai buvo kalbama. Todėl galbūt būtų galima kalbėti daugiau apie gerą finansų valdymą ir kaštų efektyvumą. Ir manau, kad e, galų galę mes parengsim pranešimą apie viską. Dėl Brexit žinote, kad mm, neturiu teisės daug kalbėti apie tai. Visi žinote, kad Junktinė karalystė yra labai svarbi partnerė mūsų pagrindų programoje. Mes visi tikimės. Um, mokslinio tyrimų direktorate, kad galėsime su jais ir toliau bendradarbiauti. Aš žinau, kad ir Britanijos mokslininkai nori bendradarbiauti, bet vis tik tai dėl to turės būti susiderėta. Bijau, kad daugiau apie tai jums pasakyti nieko ir negaliu. Bet kokiu atveju ačiū šį pranešimą. Ir e, birželio mėnesį e, mes e, galėsime pradėti renkti kitą pagrindų programą. Taip. Labai ačiū. Aš e, pirmiausia norėjau išgirsti jūsų poziciją, tačiau mums buvo kilę tam tikrų sunkumų dėl šios programos. Man būtų įdomu, kiek bylų šiuo metu yra nagrinėjimas su tuo susijusiu, kiek valstybių yra įtrauktas, kiek e, Olafų, Olafas tyrimo atlieka, kiek tyrimų yra baigta, kiek dar tęsiasi. Pranešime taip pat parašyta, kad 90, 59 procentai visų lėšų buvo audituota, tačiau likusi suma nebuvo audituota, ar dar bus papildomų auditų surinkta ir dėl bendrųjų išmokų aš norėčiau paklausti, nes daugiausiai problemų buvo kilę būtent dėl jų panaudojimo. Ir būtų įdomu išgirsti, kaip ši problema yra dabar sprendžiama ir kokias išvadas ateičiai būtų padarytos. Tiek klausimų būtų pradžiai, norėčiau dabar suteikti Jums žodį, nes kitų norinčių klausti nematau. Prašau. Okay. Um, legal... Dėl visos eilės e, teisinių procedūrų ir OLAFE užvestų bylų. Uh, Pateiksiu atsakymą raštu. Aš apytiksliai žinau skaičius, bet e, tiksliai negaliu pasakyti, visai lietarnybų yra susijęs su tuo darbu, todėl aš jums e, tikslesnį yra sąrašą e, gausiu ir jums atsiųsiu. 59 procentai yra patikrinti auditorių, 90 procentų netikrų pretenzijų yra patikrinti, bet mes Pavyzdžiui, jeigu gauname tris skundus dėl neefektyvaus pinigų naudojimo vieno ar kito gavėjo atveju, mes e, pradedame um, tyrimus visais trim atvejais ir dėl to tik tai 59 procentai išeina bendras tikrinimas. Kiti e, atvejai nėra e, tikrinti auditorių, bet e, jau yra numatyta pradėti tai daryti. Atlikta labai daug audito programų mastas labai platus, kartais net per daug platus, horizontų 2020 reikėtų siūlyti mažiau, kalbame apie 7 procentus naudos gavėjų, kurie turėtų būti tikrinamas, teikiamas auditas, vykdomas auditas pagal horizontą 2020 e, dėl fiksuotų tarifų. E, pagal horizontą 2020 jie yra aiškus dėl ko buvo pasirikta e, retroaktyvus skaičiavimas pagal horizontą 2020 yra aiški, bet aš e, nelabai supratau jūsų klausimo, kas yra tie retroaktyvūs e, fiksuoti tarifai. Ja? Die Frage war, wie viele Klausimas buvo apie tai, kokią dalį sudaro bendroje sumoje tas bendrosios išmokos, kurios buvo išmokėtos pagal septintą pagrindų programą ir kokiu mastu buvo patikrinta, ar tos išmokos buvo atliktos pagristai. Kadangi žiniasklaidos mes dažnai gauname informaciją apie tai, kad ta patikra buvo atlikta ir e, paramos gavėjai dėl tos atliktos patikros buvo nelabai patenkinti, bent jau tokią informaciją mes gauname. Ar galite patikslinti dar šį klausimą? Uh, Žinoma, vyksta labai daug skaičiavimų, pagal kuriuos yra nustatomi tie fiksuoti tarifai. Uh, komisijoje. E, žinoma, e, skirtingos yra išlaidos įtraukiamos tiesioginės, netiesioginės ir tiesą sakant, dėl fiksuotų tarifų auditas nėra dažniausiai vykdomas. Aš e, negaliu tiksliai atsakyti, bet raštu aš jums pateiksiu aiškiai procentus statistiką. 20-60 procentų fiksuoti tarifai buvo nustatyti. E, aš jums atsiųsiu tikslesnių e, duomenų raštų, lygiai taip pat kaip informacijos apie teisinės procedūras. Labai ačiū. Dar nesirgu senatvinė demencija, taigi tikrai prisiminsiu, į kokius klausimus jūs pažadėjote suteikti atsakymus, pateikti atsakymus ir suteikti informaciją raštu. Taigi, dabar žodis apibendrinti diskusijos pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Manau, kad diskusija galbūt daugiau laiko reiktų, galbūt galėsime tą padaryti svarstydami pakeitimus, nes aš daugiausiai dėmesio savo pakeitimuose skirsiu lankstumui, administruojant biudžeto lėšas ir įvairias papildomas programas, paprastimo procedūroms, taisyklių paprastumui gauti paramai, taip pat siekia įtraukti e, verslą ir pramonės atstovus į programų gyvendinimą. Turint omenyje, kad pateikiant pirmąjį pranešimo projektą jo apimtis buvo ribota, taigi mes tenksimės tą apimtį padidinti teikdami pakeitimus. Noriu padėkoti už atsakymus, kuriuos sutikite į mūsų, patikite į mūsų klausimus rengiant pranešimą, manau, kad dar grįšime prie mūsų diskusijų. Pirmininkė, ačiū, baigėme svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Ar galėtume dabar pradėti balsuoti? nors buvo balsavimas numatytas 16 valandą. Dėl kolegos Ali nuomonės ir dėl kitų klausimų. Yra dabar penktasis darbo atvarkės klausimas. E, Balsavimas dėl 15 metų metinės ataskaitos ES finansinių interesų apsauga kova su sukčiavimu pranešėja yra kolegė Pitera. Būtų neblogai, jeigu bent jau balsavimo sąrašą turėtume. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass wir. Noriu Jums pranešti, kad balsuodami dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo pamiršome balsuoti dėl jūrių komiteto nuomonės, dėl teisingumo teismo biudžeto vykdymo patvirtinimo. Labai dėl to apgailestauju, nes nebuvo ši informacija nurodyta balsavimo sąraše, taigi nuo to dabar noriu ir pradėti dėl teisingumo rūmų biudžeto vykdymo, teisingumo teismo biudžeto vykdymo patvirtinimo. Dėl vedimo tvarkos, prašau. Pane pirmininkė, prašyčiau jūsų galbūt palūkėti dar penkias minutės, nes mūsų frakcijos ne visi nariai atvyko į balsavimą. Skelbiu penkių minučių pertrauką ir tuomet pradėsime nuo Teisės reikalų komiteto nuomonės dėl e, Teisingumo teismo biudžeto vykdymo patvirtimo prieš e, pradėdami balsuoti dėl PIF. Ich sehe, dass die Reihen sich füllen. Genau. Ja. Wir stimmen ab über die Jury Opinion. Matau, kad mūsų gretos pagausėjo, balsuojame dėl jūri komiteto nuomonės dėl teisingumo teismo biudžeto vykdymo patvirtinimo, ar galima balsuoti dėl visų pakeitimų kartu. Jeigu niekas neprieštarauja, tai taip ir daroma. Balsuojame dėl jūri 4, 6, 7 ir 9 pakeitimų. Niekas neprieštarauja. Kas už, prašau, kelti rankas. Kas prieš, ačiū, vienbalsiai pritarta. Atlikome ir šį darbą, dabar turime balsuoti dėl finansinių interesų apsaugos pranešimo. Pranešėjo kolegė Pitero, ar jį nori kalbėti? Pani Przewodnicząca, tylko chciałam powiedzieć, że zmieniłam swoją rekomendacją. <clears throat> Pone pirmininkė, ačiū. Norėjau tik pasakyti, kad pakeičiau savo nuomonę dėl lybė penktojo pakeitimo. Aš siūliau mm, balsuoti už. Tuo tarpu atidžiau įvertinusi pakeitimo turinį, pakeičiau savo nuomonę, dabar siūlau balsuoti prieš. Ačiū. Ja, auf der Seite 3 finden, finden Sie das. Seite 3. Um... Ähm, Trečiajame puslapyje, aštuntoji pastraipa B, naujasis pakeitimas. Pradėkime nuo pirmojo kompromisinio pakeitimo. Už prieš susilaiko pritarta. Dabar 32 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 34 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 35 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 36 dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko pritarta, kas už antrąją, kas prieš susilaiko atmesta. 37 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Antrasis kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko pritarta. 40 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 41 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 42 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 44 <clears throat> kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 45 kas už. Kas prieš susilaiko pritarta, 46 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 47 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Regis 7 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 48 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 49 kas už Kas prieš susilaiko, nepasitikrinkime dėl 49 elektroninių būdų, pradėme balsuoti. Atmesta. 50 pakeitimas atkrinta, 51 kas už. Ne, 50 neatkrita kas už 50, kas prieš susilaiko, atmesta 51, kas už, kas prieš susilaiko, atmesta 52, kas už, kas prieš susilaiko, atmesta 53, kas už, kas prieš susilaiko, pritarta 54, kas už, kas prieš susilaiko, pritarta 55, kas už, kas prieš susilaiko, pritarta 56 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 57 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, lybė penktasis kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Norite pasitikrinti, ne, lybė šeštasis kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 58 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 59 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 59. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 60. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 61. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 62. Kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 63. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 64. Kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta trečiasis kompromisų pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 70. Kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 71. Kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 72. Kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta 73. Kas už, kas prieš susilaiko. Pritarta 74 atkrinta, pirmininkė suprašo 75, kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 76, kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 77, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 78, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 79, kas už, kas prieš susilaiko pritarta, 80, kas už, kas prieš susilaiko pritartas, 81 kas už, kas prieš susilaiko pritartas, 82 kas už, kas prieš susilaiko pritarta, ketvirtas kompromisas kas už, kas prieš <clears throat> susilaiko pritarta, 86 už prieš susilaiko atmesta, 87 už prieš susilaiko pritarta, 88 už prieš susilaiko pritarta, 89 už prieš susilaiko pritarta, 90 už prieš susilaiko pritarta, regi 3 už prieš susilaiko pritarta, regi 8 e, už prieš susilaiko. Ar galim pasitikrinti dėl regi 8? Manau, kad buvo nepritarta, tačiau rezultatas nebuvo visiškai iškus. Pradedame balsuoti, balsuoti baigiame taip pat, mes 91, kas už prieš susilaiko. Pritarta 92 už prieš susilaiko, pritarta 93 už prieš susilaiko, pritarta 94 už prieš susilaiko, pritarta 95 už prieš susilaiko. Atmesta 26 už prieš susilaiko, pritarta 97 už prieš susilaiko, pritarta 98 už prieš susilaiko, atmesta 29 už prieš susilaiko, pritarta 100 kas už. Prieš susilaiko, prieš susilaiko pritarta, 101 atkrinta, 102 kas už, prieš susilaiko atmestas, 103 už, prieš pasitikrinkime dėl 103. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame pritarta. 104 kas už prieš susilaiko pritarta, 105 už prieš susilaiko atmestas, 107 e, už prieš susilaiko pritarta, 108 už prieš susilaiko pritarta, 109 už prieš susilaiko pritarta, 110 už prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl 110 kai kurie Kolegos nuolat laiko rankas iškėlė, balsavimas baigtas atmesti. 111, kas už, prieš susilaiko atmestas, 112, kas už, prieš susilaiko pritarta, 113, kas už, norite pasitikrinti dėl 112, buvo labai aiškus rezultatas balsavimo už, patikėkite. Balsuoti baigiame, taip. 113, kas už prieš susilaiko atmesta. 115, kas už prieš susilaiko atmestas, 116 dvi dalys, kas už pirmąją, kas prieš susilaiko atmestą, kas už antrąją, kas prieš susilaiko pritarta. Regi 10 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, regi 12 už prieš susilaiko pritarta, regi 14 už prieš susilaiko. Atmestas 117 pakeitimas pirmoji dalis, kas už prieš susilaiko. Atmesta kas už antrąją dalį, kas prieš susilaiko pritarta. 118 kas už prieš susilaiko pritarta, 119 kas už prieš susilaiko pritarta, 120 kas už prieš susilaiko atmestas, 121 kas už prieš susilaiko Pritarta 122, kas už prieš susilaiko pritarta, penktasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, 125, kas už prieš susilaiko atmestas, 126, kas už prieš susilaiko pritarta, 127, kas už prieš susilaiko atmestas. Regi 13, kas už prieš susilaiko pritarta, regi 15, kas už prieš susilaiko pritarta, 128, kas už prieš susilaiko atmestas, 129, kas už prieš susilaiko pritartas, 130, kas už prieš susilaiko pritartas, 131, kas už prieš susilaiko pritartas, 6 kompromisas, kas už prieš susilaiko pritartas. 136, kas už prieš susilaiko pritarta, 137 už prieš susilaiko, atmestas 138 už prieš susilaiko. Pritartas 139 už prieš susilaiko, atmestas 7 kompromisas, kas už prieš susilaiko, pritarta. 143, kas už prieš susilaiko, atmestas. Aštuntasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 149 už prieš susilaiko pritarta. 150 už prieš susilaiko pritarta. 151 už prieš susilaiko atmestas. 152 už prieš susilaiko pritarta. 153 su žodinio pataisu nematoje prieštaraujančių. Balsuojame, kas už prieš susilaiko pritarta. 154 už prieš susilaiko pritarta, 155 už prieš susilaiko pritarta, 156 už prieš susilaiko pritarta, 157 už prieš susilaiko pritarta, 159 kas už prieš susilaiko atmesta, 160 kas už prieš susilaiko pritarta, 160 kas už prieš susilaiko pritarta prieš susilaiko pritarta 163, kas už 163 pirmoji dalis atkrinta. Dabar balsuojame dėl antrosios, kas už prieš susilaiko pritarta. 166 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, 165, 167 už prieš susilaiko pritarta, 168 kas už prieš susilaiko pritarta, 169 kas už prieš susilaiko pritarta, 171 kas už prieš susilaiko atmestas, 172 kas už prieš susilaiko atmestas už prieš susilaiko. 164 pritarta, 165 už prieš susilaiko. Pritarta 176 dvi dalis, kas už pirmąją dalį prieš laiko pritarta, kas už antrąją dalį prieš susilaiko atmesta. 177 už prieš susilaiko pritarta, 178 už prieš susilaiko atmesta, devintasis kompromisas, kas už prieš susilaiko atmesta Pritarta 182 e, už prieš susilaiko. Atmestas 173 už prieš susilaiko. Pritarta 183 už prieš susilaiko. Pritarta 185 kas už prieš susilaiko susilaiko pritarta, 186 atkrinta, 170 už prie susilaiko pritarta, 187 už prie susilaiko pritarta, 188 kas už prie susilaiko pritarta, 189 kas už prie susilaiko pritarta, regė antras kas už prieš susilaiko pritarta, regi 16, kas už prieš susilaiko pritarta, regi 17, kas už prieš susilaiko pritarta, 190 pakeitimas, kas už prieš susilaiko pritarta, šimt, e, pirmas pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, antras pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, trečias už prieš susilaiko pritarta, ketvirtas už prieš susilaiko pritarta, penktas už prieš susilaiko atmesta, šeštas už prieš susilaiko atmesta, septintas už prieš susilaiko atmesta. Devintas už prieš susilaiko. Dar galim pastikrinti dėl devintojo pakeitimo. Balsuoti pradėm ir baigiame. Atmesta. Dešimtasis pakeitimas už prieš susilaiko. Pritarta vienuoliktas pakeitimas už prieš susilaiko. laiko. Atmesta 12 už prieš susilaiko, atmesta 13 už prieš susilaiko, atmesta 14 už prieš susilaiko, pritarta. 15 už prieš susilaiko, atmesta 16 už prieš susilaiko, atmesta 17 už prieš susilaiko, atmesta 18 už prieš susilaikė atmesta, 19 už prieš susilaiko atmesta, 20 už prieš susilaiko atmesta, 22 už prieš susilaiko pritarta, 23 už prieš susilaiko pritarta, 24 už prieš susilaiko pritarta, regi nuo pirmojo iki 11 identiški lybė <clears throat> nuomonė taip pat tos e, nuostatos įtrauktos į sutampa su kitomis, taigi dabar balsuojame dėl viso pranešimo su pakeitimais vardiniu būdu, pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame, vienbalsiai pritarta, sveikiname Juliją. Labai ačiū. Dabar balsuosime. The report, the annual report on the Metinis pranešimas dėl 2015 m. Europos investicijų bankų finansinės veiklos kontrolės. 2015 m. ataskaita, kaip sakiau, pranešėjas ponas Ali, ar norite pasisakyti? Norėčiau padėkoti šešėlėms pranešėjams mes palaikėme labai gerą ryšį tarp kont koordinatorių šešėlinių pranešėjų. Labai ačiū visiems. Labai ačiū. Dar 181 pakeitimas. Pirmas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras, už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias, už, prieš, I'm sorry. No, no, no, I would like to have a voting list as well from my own. Norėčiau savo frakcijos balsavimo sąrašą susirasti, nes dabar nelabai aiškiai matau, kur kokia dauguma ir aš dabar pasimečiau tarp dokumentų. Amendment, yeah. Amendment Trečias pagėdimas, kas už, prieš, susilaikė. Ar galėtumėm patikrinti? Ar galim patikrinti? Trečias pakeitimas. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Ar galėtumėm ir tą patikrinti? Ketvirtas pakeitimas. Balsavimas, tikrinimas baigtas, priimta. Penktas pakeitimas, kas už, prieš susilaikę priimta. Šeštas, kas už, prieš susilaikę priimta. Septintas, už, prieš susilaikę priimta. Aštuntas, už, prieš susilaikę priimta. Devintas atkrenta, dešimtas, kas už, prieš susilaikę priimta. Vienuoliktas, už, prieš susilaikę atmesta. Dvyliktas, už, prieš susilaikę Gal reikia patikrinti. 12 pakeitimas balsuokime mygtukų paspaudimu. Baigiame balsuoti. Priimta. 13 atkrenta, 14 irgi, 15 kas už prieš susilaikė priimta, 16 už ir 17 už prieš susilaikė priimta, 17 už prieš susilaikė priimta, 19 už prieš susilaikė atmesta. 20 už prieš susilaikė atmesta. 21 už prieš susilaikė atmesta. 22 už prieš susilaikė atmesta. 23 už prieš susilaikė priimta. 24 už prieš susilaikė priimta. 25 už prieš susilaikė priimta. 26 už prieš susilaikė, atmesta. 27 už, prieš, susilaikė. Ar galėtumėm patikrinti? Atrodo, kad atmesta, bet nesu tikra. Tikrinkime. Baigiame tikrinti. Taip, akivaizdžiai atmesta, atsiprašau, pirmininkė. Toliau. 28 pakeitimas, dvi dalis. Už pirmąją dalį, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis už, prieš susilaikė priimta. 29 už prieš susilaikė atmesta. 30 už prieš susilaikė priimta. 31 už prieš susilaikė atmesta. 32 už prieš susilaikė priimta. 35 už prieš susilaikė priimta. 36 už prieš susilaikė priimta. 33 už, 37 už prieš susilaikė priimta. 33 atkrenta. 34 taip pat. 38 kas už, prieš susilaikė priimta. 41 už, prieš susilaikė priimta. 39 atkrenta, 40-42 atkrenta, 43 kas už, prieš susilaikė priimta. 44. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 45. Už, prieš susilaikė atmesta. 46. Už, prieš susilaikė priimta. 47. Už, prieš susilaikė priimta. 48. Už, prieš susilaikė atmesta. 49. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 51 kas už, kas prieš susilaikė primta, 50 kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 52 už, prieš susilaikė priimta, 53 už, prieš susilaikė priimta, 54 už, prieš susilaikė priimta, 55 už, prieš susilaikė priimta, 56 už, prieš susilaikė atmesta. 57 už prieš. Atkrenta, atkrenta 57. 58 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 60 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 63 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 59 už, prieš, susilaikė, atmesta. 61 kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Atmesta. 62 už prieš susilaikę atmesta. 64. kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 65. kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 66. kas už, kas prieš susilaikė priimta. 68. kas už, kas prieš susilaikė priimta. 67. už, prieš susilaikė atmesta. 69. už, prieš susilaikė atmesta. Priimta, atsiprašau, pirmininkė. 70 už, prieš susilaikė priimta. 71 už, prieš susilaikė priimta. 72 už, prieš susilaikė priimta. 73 už, prieš susilaikė atmesta. 74 už, prieš susilaikė priimta. 75 už, prieš susilaikė priimta. 76 už, prieš susilaikė priimta. 77 atkrenta, 78 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 79 už, prieš susilaikė priimta, 80 už, prieš susilaikė atmesta, 81 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 82 už, prieš susilaikė priimta, 83 už, prieš susilaikė atmesta, 84 už, prieš susilaikė atmesta, 85 už, prieš susilaikė priimta. 86 už prieš susilaikė. Gal reikia patikrinti. 86 tikrinkime. Man atrodo, kad priimta, bet patikrinkime. Oh, it is rejected. I see that. Yeah. Yeah, yeah. Sorry. Mm-hmm. Yeah, it is rejected. 87. Atmesta 87, kas už, kas prieš susilaikė priimta, 88 už prieš susilaikė priimta, 89 už prieš susilaikė atmesta, 90 už prieš susilaikė atmesta, 91 už prieš susilaikė atmesta, 92 už prieš susilaikė priimta, 93 kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 94 už prieš susilaikę priimta, 95 atkrenta, 96 kas už, kas prieš susilaikė atmesta, 97 už prieš susilaikė atmesta, 98 už prieš susilaikė priimta, 99 už prieš susilaikė priimta, 100 už prieš susilaikė priimta, 101 už prieš susilaikė priimta. 102, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 103 už, prieš susilaikė atmesta. 104, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 105 už, prieš susilaikė patvirtinta. 106 už, prieš susilaikė priimta. 107 už, ir 108 už prieš susilaikė atmesti abu. 109 už prieš susilaikė priimta. 110 už prieš susilaikė atmesta. 111 už prieš susilaikė atmesta. 112 už prieš susilaikė priimta. 113 atkrenta. 115 už prieš susilaikė atmesta. Dabar 115, atsiprašau, buvo 116 susilaikė atmesta, 116 už, prieš susilaikė atmesta, 117 už, prieš susilaikė. Reikia tikrinti 117. Man atrodo, kad priimta, bet patikrinkime. Nesu visai tikra. Baigiame balsuoti. Atmesta. 118 už prieš susilaikę atmesta. 119 už, prieš susilaikė atmesta. 120 už, prieš susilaikė. Ar galim patikrinti 120? 120. Baigiame tikrinti. Priimta. 121 už, prieš susilaikė atmesta. 122, kas už, kas prieš susilaikė atmesta priimta. 123 už, prieš, susilaikė, priimta. 124 už, prieš, susilaikė, atmesta. 125 už, prieš, susilaikė, atmesta. 126 už, prieš, susilaikė, atmesta. 127 už, prieš, susilaikė, atmesta. 128 už, prieš, susilaikė, atmesta. 129 už, prieš. Ar galim patikrinti? 128 tikrindame. 128. Kas už, kas prieš susilaikė. Reikia tikrinti elektroniškai. Yeah. Baigiame tikrinti. Atmesta. 129 už, prieš susilaikė. Atmesta. 130 už prieš susilaikė atmesta. 131 kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ar galim patikrinti 131? 131. Tikrinimas baigtas. Atmesta. 133, kas už. 132. 132, kas už. Kas prieš. Susilaikė. Reikia tikrinti. 132. Tikrinimas baigtas. Priimta. 134. 133. Pirmininkė atsiprašo, 133, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 134, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 135 už prieš susilaikė, atmesta. 137, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 138 už prieš susilaikė. Atmesta. 139 už prieš susilaikė. Atmesta. 140 už prieš susilaikė. Atmesta. 141 už prieš susilaikė. Atmesta. 142 už prieš susilaikė. Patvirtinta. 143 už prieš susilaikė. Atmesta. 144 už prieš susilaikę priimta. 105 už prieš susilaikę reikia patikrinti. 145. Man atrodo, kad atmesta, bet reikia patikrinti. 145. Atmesta. 146 už prieš susilaikę priimta. 147 už prieš 147 už, prieš. Reikia patikrinti. 147, man atrodo, kad atmestas. Patikrinimas baigtas, atmestas. 147 už, prieš. Pirmininkė atsiprašo, 148 kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. 149 už prieš susilaikė priimta, 150 už prieš susilaikė atmesta, 151 už prieš susilaikė atmesta, 152 už prieš susilaikė priimta, 153 atkrenta, 154 kas už, kas prieš susilaikė priimta. Gal patikrinkime 154. Check is over. And it is rejected, sorry. It is rejected. Atmesta. 155. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 155. Norite patikrinti. Tikriname 155. Baigiame patikrinti. Atmesta. 156 už prieš susilaikė Reikia patikrinti 156. Six, yeah. no. yeah. Priimta. Ačiū, kad dalyvaujate dar balsavime. Priimta. 157, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 158 už, prieš susilaikė atmesta, 159 už, prieš susilaikė atmesta, 160 už, prieš susilaikė priimta, 161 už prieš susilaikę atmesta, 162 už prieš susilaikę priimta, 163 už prieš susilaikę atmesta, 164 už prieš susilaikę priimta, 165 už prieš susilaikę atmesta. 166 ir 167, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ar dėl visų iš karto siūlote balsuoti? 167. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 168. Kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. 169. Kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. 170. Už, prieš susilaikė. Priimta. 171. Už, prieš susilaikė. Atmesta. 172. Už, prieš susilaikė. Atmesta priimta. 173 už, prieš, susilaikė, priimta. 174 už, prieš, susilaikė, atmesta. 175 už, prieš, susilaikė, priimta. 176 už, prieš, susilaikė, atmesta. 177 už, prieš, susilaikė, atmesta. 178 už, prieš susilaikę atmesta. 179 už prieš susilaikę priimta. 180 už prieš susilaikę priimta. 181 už prieš susilaikę atmesta. 182 už prieš susilaikę at, priimta. 183 už prieš susilaikę priimta. 184 už prieš susilaikę priimta. Regi 4, kas už, prieš susilaikė priimta. Regi 6, gal balsuokime iš karto nuo 6 iki 12. Regi 6, regi 12, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dabar balsuojame dėl viso pranešimo projekto. Balsavimas vyksta. Baigiame balsuoti. 16, 16 už vienas prieš sveikinu pranešėją ir šešėlinius prašius sveikinu taip pat. Dabar balsavimą jau baigiame. To... Ir aštuntas dabar darbo tvarkės klausimas, audito rūmo ataskaita. E, Iškart kalbėsim apie ją, nes e, septintam klausimui nėra pranešėjo. Todėl Šimtasis darbo tvarkės klausimas, specialioje ataskaita 2016 metų 24. Sanglos politika ir valstybinė parama. Pranešėjas yra kolega Ali, o atsakingas Ditorumų narys yra ponas Geriks. Noriu su juo nuoširdžiai pasisveikinti. Sveiki atvykę, jūs jau praktiškai e, taip esate šviesioje gyvenimo pusėje, dabar suteiksiu jums galimybę pristatyti šį pranešimą, specialią ataskaitą tiksliau, prašau. Gerbiama ponė pirmininkė, ponios ir ponai, komiteto nariai, labai trumpai noriu pristatyti mūsų ataskaitos svarbiausias išvadas ir rekomendacijas susijusias su valstybinė parama sanglos politikos srityje. Pradžioje norėčiau paminėti, kad e, iš esmės pagal ES sutartis draudžiama teikti paramą sanglos politikos kontekste su tam tikromis išimtimis atskiriams sektoriams arba geografinėms teritorijoms. Taigi, Nuo 2007-2013 metų valstybės parama siekia 504 milijardus eurų, 139 milijardai eurų buvo skiriami sąjungos politikos fondų, o mūsų auditas buvo e, daugiausiai skirtas išsiaiškinti, e, kada valstybinė parma buvo skiriama nepagristai ir taip pat vertinome atitinkamas klaidas. Ir korekcijos priemonės, kurių ėmėsi ir kurias pritaikė komisija bei 2014-2020 metų planais, kurios pristatė komisija. Noriu dabar iš karto pereiti prie išvadų. 13,5 procento toks buvo klaidų lygis. Valstybinės pagalbos srityje, o klaidų vidurkis šiaip jau siekia 5,7 procentus. Regionos politikos ir plėtros generalinis direktoratas bei socialinių reikalų ir integracijos generalinis direktoratas komisijoje mūsų vertinimu nepakankamai gerai į duomenų, duomenų bankose bazėse sukaupė informaciją apie klaidas ir jų priežastis. Jeigu būtų tas darbas atliktas geriau, komisija būtų galėjusi parengti ir pasiūlyti valstybėms narėms konkrečias tikslinės e, priemonės. Konkurencingumo generalinis direktoratas tuo tarpu atliko horizontalų vertinimą nuo 6 iki 14 metų vadovaudamasis atitinkomis taisyklėmis ir Išvada buvo tokia, kad maždaug 30 procentų tos valstybės pagalbos buvo laikomi probleminiais. Tai yra pažeidusiais tam tikras nustatytas taisyklės penkiose valstybėse narėse probleminių atvejų skaičius siekia 50 procentų arba daugiau. Kitoje skaidrėje matome išsamų e, vertinimą aptiktų klaidų. Šią lentelę įpateikiame teisingumo teismas atlikdamas auditą maždaug 18 procentų klaidų aptiko vertindamas valstybės pagalbą Regioninės politikos generalinės direktoratas taip pat nustatė 18,8 procentų klaidų lygį, konkurencingumo generalinis direktoratas DG Komp įvairių pažeidimų aptiko beveik 36 procentais atveju. Tokius skirtumus galima paaiškinti e, dėl taikomų skirtingų auditavimo metodikų arba pasirinkant atsitiktinę imti arba taikant kitą metodiką. Paskutinė eilutė pateikime informaciją apie valstybėse narėse atliktas patikras, taigi valstybėse narėse tik tai mažiau nei 4 procentai, mažiau nei 4 procentai klaidų buvo na, aptikta tais audituotais atvejais. Tai reiškia, kad <clears throat> Komisijos aptiktų klaidų skaičius buvo penkis kartus didesnis nei valstybėse narėse. Tai reiškia, kad valstybės narės nepakankamai dėmesio skiria valstybės paramai atlikdamos auditą. Taip pat mes konstatavome, kad komisijos struktūrose nebuvo pakankamai koordinuojami derinami veiksmai tarp atskirų tarnybų atskiri generaliniai direktoratai neturėjo galimybės pasinaudoti kitų tarnybų duomenų bankais arba tą galėjo padaryti tik iš dalies, kalbant apie projektus, kuriems buvo skiriama daugiau nei 15 milijonų eurų. Paramos vyko sisteminės konsultacijos tarp regioninės politikos ir konkurencingumo generalinio direktorato prieš 2012 metais e, teismui priimant sprendimą Leipcigo halės byloje. Todėl galima kalbėti apie tam tikrą grėsmę, kuomet buvo patvirtinta parama didelio masto projektams e, ir tokiu būdu buvo nusižengta ir pažeisti ES finansiniai interesai. Nuo 7 iki 12 metų pabaigos komisija suteikė finansavimą 440 didelio masto projektų ir tik nedaugelis iš jų buvo audituoti. Taip pat komisija pritaikė labai mažai korekcinių priemonių palyginti su tuo klaidų lygiu, kuris buvo nustatytas abiejose direktoratuose Regionos politikos generalinis direktoratas 18 nuo 10 iki 14 metų finansinių korekcijų atliko septyniose valstybėse narėse, jų e, bendra suma siekia 400 milijonų eurų, turint omenyje bendrą santyki panaudotų lėšų. Ta dalis tikrai nedidelė, konkurencingumo generalinis direktoratas atliko tik tai vieną finansinę korekciją, kurios suma siekia 0,3 milijonus eurų ir iš tiesų tas e, finansinės korekcijos čia tikrai buvo nedidelės. Nuo 14-20 metų planuojant veiksmus situacija pasikeitė. Komisija parengė e, GBR reglamentą, kuris įsigaliojo. Tokiu būdu buvo išplėsta apriptis parama gaujančių, gaunančių grupių nuo 26 iki 41 ir komisija tikisi, kad maždaug 70 procentų visų parama gaunančių grupių arba sumų nebus taikomas atinkamos išimtis tokiu būdu. Čia tenka daug didesnė atsakomybė valstybėms narėms ir čia mes išvelgiame daug didesnę grėsmę, turint omenyje, <clears throat> koks uh, klaidų lygis buvo užfiksuotas valstybėse narėse, vertinant uh, valstybės pagalbos taisyklių nesilaikymą, tai mes galime šios ir tie tikėtis daug didesnio klaidų lygio. 14-20 metais buvo supaprastintos procedūros dalyvauti atitinkamuose projektuose stambioms įmonėms, pritaikant jas prie dabar galiojančių smulkiam verslui ir Tokiu būdu buvo siekiamas padidinti skaidrumą ir supaprastinti procedūras. Taip pat noriu pasakyti, kad kalbant apie valstybės pagalbą, buvo nustatytas eksantės sąlygos, siekiant išvengti tam tikrų klaidų valstybės narės, derindamos su komisija, atliko savo įvertinimus ir penkios valstybės narės pačios aptiko tam tikrų pažeidimų ir netitikimų veiksmų planams. Todėl komisija patvirtino naujas priemonės, naujus veiksmų planus, kurie e, turėjo būti gyveninti jau iki praėjusių metų pabaigos, e, tačiau e, tik tai viena valstybė narė tą padarė, keturios dar ne. Taip pat komisija parengė bendrą veiksmų planą susijusi su valstybių pagalba, juos siekiama administracinius gebėjimus pagerinti, mokymus surenkti ir duomenų bankus parengti atitinkamiems duomenims patalpinti. Tai yra teigiamai vertinus iniciatyvos apibendrinant, galiu pasakyti, kad mes parengėme 12 dalinių rekomendacijų Iš jų komisija atsižvelgia į didžiąją jų dalį, trijų rekomendacijų komisija nepriėmė, mes taip pat pateikėme komisijai rekomendacijas susijusias su tolesnių veiksmų pagerinimu, siekiant, kad komisija turėtų pasinaudoti, kaupti domenų bankose atitinkamą informaciją, pasinaudoti siekdama įvertinti, dėl kokių priežasčių e, pasitaiko klaidų ir reglam, e, reguliariai stebėti valstybės narės vertindama jų gebėjimą laikytis nustatytų taisyklių. Taip pat rekomendavome komisijai e, pritaikyti tinkamas korekcinės priemonės, nustačius tam tikrus pažeidimus valstybės narėse susijusius su valstybės teikiama parama ir uh, jeigu būtų nustatyta, kad valstybių narių auditavimo institucijos atlikdamos auditą e, savo darbą atliko tinkamai, tuomet komisija mūsų nuomonė turėtų parengti tolesnės gairias, kuriuose būtų nurodomi konkrets pavyzdžiai arba pažeidimų, pažeidimų priežastis. Taip pat pabaigai dar noriu atkreipti dėmesį vieną mūsų rekomendaciją siekiant, pagal kurią turėtų būti įsteigtas bendras centrinis duomenų bankas Europos Sąjungoje, bendras centrinis registras, kuri turėtų savo duomenis pateikinėti ir e, juos kaupti visos valstybės narės, tiek būtų informacijos, panas ir ponai, esu pasirengęs atsakyti jau būsimus klausimus. Ačiū už tokį išsamų pristatymą temos, kuri iki šiol dar nesulaukė pakankamai dėmesio. Žodis pranešėjų kolegai Ali. Ačiū pirmininkė, ponė Heriks, ponės ir ponai. Daugiau kaip trešdalis es biudžeto yra skirta šiai politikai, sanglos politikai, kuri, kuri yra skirta mažinti teritorinius kitokius skirtumus ES, pertvarkyti pramoninės rytis, žemės ūkio rytis, kuriuose žemės ūkios arba mažėja. Yra skirta užtikrinti konkurencingumą, skatinti ekonomikos augimą, kurti darbo vietas. Mes turime turėti galvoje, kad valstybės pagalba yra draudžiama skirti, kai ji iškraipo rinko situaciją pagal tinkamus sektorius ir grafinės rytis vis tik tai tam tikra valstybės pagalba yra leidžiama. Um, Dito rūmų tikslas buvo išanalizuoti valstybės pagalbos panaudojimas anglos politikos rytyje ir kiek komisija buvo informuota apie netitikimo atvejus, taip pat išsiaiškinti veiksmus, kurių ėmėsi komisija. Norėčiau pabrėžti, kad dėl audito rūmų įgyveninto ver, e, vertinimo kokybės tikrai džiugu yra, kad galime pasidžiaugti ir 2007-2013 metų laikotarpis programinis buvo išanalizuotas, ypač 2011-2014 metų laikotarpis buvo atidžiai išanalizuotas ir buvo išnagrinėta, ar komisijos pritaikyti veiksmai e, leido sustiprinti valstybių narių gebėjimus už e, at, pažinti ir užkirsti kelią pažeidimams. Uh, audito rūmų analizė rodo, kas vyksta sangdus politikos rytyje ir rekomendacijos yra tikrai gerai apibrieštos dėl ateities darbo. Džiaugiamės komisijos atsakymui e, į specialią ataskaitą, taip pat ir ryštų gyveninti didžiąją dalį rekomendacijų. Kai kurios rekomendacijų dalis galėtų būti dar papildomai analizuojamas, tačiau manau, kad jeigu komisija laikysis toliau gyvenimo e, terminų, valstybės pagalbos taisyklės e, bus daug efektyviau gyvendamos. Herzlichen Dank. Damit kommen wir zur Aussprache. Und Ačiū. Galėtume pradėti diskusijas, jeigu visi nustotumėte rašinėti savo elektroninius laiškus, tai galėtume pradėti dabar šią svarbę diskusiją, tačiau visi vis tiek tikrinu savo elektroninį paštą, noriu pasisveikinti su regioninės politikos generalinio direktorato atstovais iš komisijos pon Sifirtų ir Olafo atstovė, kuris pradėsite. Pon Zėberis iš regioninės politikos generalinio direktorato, prašau. Many thanks, uh, Mrs. Chair. Sorry, I was looking. Labai ačiū, pirmininkė. Dėkojame už tokį išsamų auditorumų įvertinimą. Mes labai glaudžiai bendarbiavome su auditorumais, kad padėtumėm jiem išsiaiškinti pagrindinės problemas dėl valstybės pagalbos, ne vien tik tai dėl šios specialiosios ataskaitos, bet ir jau per kelis, kelius metus, per patikinimo ataskaitas, per DAS ataskaitas, audito rūmai tikrai analizavo šią sritį labai atidžiai ir 13-14 metų laikotarpiais ypač išsamei buvo viskas išanalizuota, nes tai sanglodos politikos rytėje, tai buvo metai, kur buvo daugiausia klaidų, nuo 20 iki 17 procentų Mm, buvo klaidų. Mes esame dėkingi už analizę, taip pat už tai, kad auditorumai pripažįsta, jog už tą laikotarpį, apie kurį kalbėjo ponas Daly, ypač būtent 11-14 metai, auditorumai pastebėjo, kad yra mm, pagerėjimo situacijos, ypač dėl klaidų lygio. Kur matėte 2015 metų metinė ataskaita, pagrindinės problemos yra 5,8 procento. Mm, m, mm, klaidų audito rūmai specialioje ataskaitoje ir metinėje ataskaitoje 2015 metus, tai pažymi pagerėjimą taip pat ir audito institucijų darbe, jų tikrinimuose tų išryškintų problemų, kas yra sveikintina. Ir mm, mes gavome devynias rekomendacijas ir jau dirbame dėl jų įgyvenimo. Taip pat e, audito rūmai kalba apie komisijos veiksmų planą, kuris parengtas regijo, užimtumo ir regionų užimtumo ir. Mm, konkurencijos generalinių direktoratų būtent sprendžiant išryškintas problemas, o tai yra labai kompleksiška, didelės rytis. Mes taip pat dirbame su savo audito institucijomis, kad stiprintumėm savo audito pajėgumus ir 2011 metais ir 2015 e, metų pabaigoje labai detalius sąrašus mes išplatinome tų punktų, reikia laik, kurių reikia laikytis kartu su, e, e, su konkurencijos generaliniu direktoratu ir taip pat su programų valdymo institucijomis mes daug dirbame, kad visi laikytųsi vienodų standartų šioje srityje. Taip pat peržiūrėjome duomenų bazę, kurią naudojame pateikdami ataskaitas dėl problemų, kuomet nesilaikoma reikalavimų. Ir 13 metų mm, audito Mm, buvo audito tos duomenų bazės, tačiau jos nepakankamai, nepakankamos buvo, kad būtų galima mm, pati, pa, padaryti išvadas. Dabar 14-20 metų laikotarpiu mes jau turime domenų bazės, kurios fiksuoja visus pažeidimus dėl valstybės pagalbos ir kitų problemų, atsižvelgiant į klaidų tipologiją, e, tipą. Uh, Čia ir generaliniai direktoratai komisijai dirba, ir Olafas dirba tais klausimais, būtent sistemizuodami savo klaidų tikri, fiksavimą ir tikrinimą, ir taip pat ir tos institucijos, kurios savo metinėse ataskaitose fiksuoja klaidas, kokios yra labiausiai pasitaikančios klaidos ir kokie yra klaidų tipai. Mes galvojame, kad tai leis mums atlikti išsamesnę analizę, papildomą analizę ir kartu su kitais generaliniais direktoratais e, apžvelgti visą informaciją dėl labiausiai pasitaikančių klaidų ir kartu su audito rūmais e, spręsti dėl geriausių veiksmų, kaip kovoti su dažniausiai pasitaikančiais klaidų tipais. E, toliau perduosiu žodį kolegai iš, iš konkurencijos generalinio direktorato tiesiog Mm, dėl to, ką pranešėjas pasakė, kad jis ragina komisiją gyveninti rekomendaciją 4B. Būtent tai yra susijęs su tų pagrindinių infrastruktūros projektų e, klausimą iki 2012 metų, kaip audito rūmai savo ataskaitoje 2011 metų mm, paaiškino teisingumo teismas prieėmė e, kitų dar sprendimų bylose tolesnių sprendimų dėl valstybės pagalbos įgyvenimo problemų infrastruktūros projektų srityje. Ir būtent dėl šių teismo sprendimų. Būtent šitas rytis nebuvo visiškai aiški ir, ir, ir dėl teismo sprendimų ir komisija yra gavusi iš audito mm, rūmų nuorodų dėl šios ryties, kad reikia laikytis valstybės pagalbos taisyklių ir 2011 metais Teisingumo teismas prieėmė sprendimų ir komisija informavusias valstybės narės, kad būtent dėl tokios naujos teisinės situacijos dabar jau reikės įvertinti tuos pagrindinius infrastruktūros projektus, bet ne visus atvejus, bet būtent tokius projektus, jos reikės e, išanalizuoti at, at, atskirai ir pateikti informaciją dėl valstybės pagalbos komisijai atskirai. Priemėme ir atitinkamas gairias, išplatiname programų valdymo institucijoms ir 2012 metų programoje mes aiškiai pasakėme, kad tos gairės ir uh, tie reikalavimai įvertinti pagrindinius infrastruktūros projektus dėl valstybės pagalbos taisyklių laikymosi. 2012 metais, aišku, mes negalėjome atbulinę tvarką pareikalauti, kad valstybės narės, negalėjome atbulinę tvarką išaiškinti tų teisinių nuostatų ir reikalauti iš valstybių narių ar projektų mm, dalyvių tą daryti. Taigi, uh, mes savo gairėm, gairėse labai aiškiai nu, pateikėme instrukcijas nar, valstybėms narėms, ką daryti dėl pagrindinių infrastruktūros projektų ir nepagrindinių infrastruktūros projektų mm, iki mm, tos gairės ir te, teismo precedentų teisė įsiga, nu, nauja sukurta teisinė bazė įsigalios. Dabar naujajam programiniam laikotarpiu, kurį užbaigsime kitą savaitę, mm, mes dabar jau žiūrėsime, atsigręždami į laikotarpį atgal dėl tų naudos gavėjų, mes žiūrėsime, kaip buvo laikomasi tų mm, gairių ir Karlas to jaus išaiškins jums situaciją. Dėl 2014-2020 metų laikotarpio mes patobuliname procedūrą dėl pagrindinių projektų tvirtinimo, mm, būtent tam, kad būtų galima užtikrinti, jog visa valstybės pagalba o, būtų. O, patvirtinta valstybės narės, kad galėtų kreiptis į komisiją dėl to aprobavimo dar prieš e, valstybės pagalbą suteikiant. Tokiu būdu sustipriname valstybės pagalbos taisyklių gyvendinimą 2014-2020 metų laikotarpiu ir iš tikrųjų. E, tai išsprendžia daug problemų, kadangi uh, e, atkrenta ta, ta, ta, ta problema, jog komisija paskui atmes kažkokį tai projektą, nes visų pirma valstybė narė kreipėsi į komisiją dėl valstybės pagalbos patvirtinimo ir tik tuomet tvirtina projektą. Dabar minėjau, kad yra mokymai, mokymai vietoje, mokymai pagal tuos kriterijų reikalavimų sąrašus, taip pat ir audito institucijoms yra mokymai ir audito rūmai, taip pat net yra paminėję 2015 metų metinės kontrolės ataskaitoje, kad iš tikrųjų jie nustatė, jog uh, yra pagerėjęs audito institucijų vykdomas patikrinimas ir auditorumai pastebi labai reikšmingų pagerėjimų situacijos būtent šioje srityje palyginti su ankstesniais metais, nes dabar audito institucijos laikosi mm, tų uh, sąrašų, kokius kriterijus reikia patikrinti, kurie tikrai adekvačiai atitinka visus reikalavimus. Uh, Toliau dirbame su audito institucijomis ir programo valdymo institucijomis pagal savo veiksmų planą, kuris toliau vykdomas ir mes labai smarkiai pagerinome bendradarbiavimą ir koordinavimą su konkurencijos generaliniu direktoratu ir mes dabar dirbame iš vien, kad būtų daugiau aiškumo valstybėms narėms dėl valstybės pagalbos teikimo. Ačiū. Zébon, Monsieur Seber, je n'ai pas pu Aš e, ne, negirdėjau iš jūsų pasakymo informacijos apie tai, kodėl komisija iki šiol nesėmė jokių korekcinių priemonių, e, atsižvelgdama į audito rūmų atitinkamas rekomendacijas. Ar galėtumėte apie tai, ką nors išsameu papasakoti? Ačiū. One... E, Pirmojo rekomendacija yra kalbama daugiausia apie DigiCom Ir aš esu tikras, kad kolega apie tai atsakys, bet ponė pirmininkė, matote, kad audito rūmai kalba apie regio generalinio direktorato kolektyvinius veiksmingus e, planus, darbus. Ir mes įvertiname visus e, pažeidimus. Ir e, taip pat matome, kad mūsų e, išsiaiškinimo koeficientas šiuo atveju yra turbūt aukščiausias audito rūmų veikloje. Ir e, paaiškėjo, kad komisija pagerino finansinės korekcijas dėl mūsų įvardintų problemų. Kitas klausimas yra Europos komisijos e, KOMT generalinio direktorato vykdoma stebėsina valstybėse narise. Labai ačiū. Thank you. Uh, I, I wanted to Europos komisijos atstovas. Aš norėjau pasisakyti dėl trijų rekomendacijų, kurias Europos komisija atmetė, bet kadangi jūs kalbate apie stebėsinos metu nustatytų klaidų taisymą, norėčiau pirmiausia apie tai šiek tiek pakalbėti. Tiesa ta, kad mes kiekvienais metais vykdome stebėsinos darbą iš KOMT generalinio direktorato perspektyvas ir maždaug 30 procentų pažeidimų uh, E, skaičių nustatome. Taip pat supraskime, kad pažeidimas ar klaida nebūtinai reiškia, kad valstybės pagalba buvo suteikta be pagrindo. Mes e, turime išsiaiškinti, kada priemonė e, buvo vykdoma nelegaliai, kada ji buvo sukurta nesilaikant komisijos procedūrinių reikalavimų ir e, tokių e, e, atsitiktinių pažeidimų. E, tarp klaidų yra labai daug valstybių narių padarytų procedūrinių pažeidimų. Nebūtinai dėl to yra sukūriamos apskaitos esminės faktinės klaidos. Be to, mes kalbame apie klaidas, kurios yra tik procedūrinio pobūdžio. Pavyzdžiui, nėra teisinio pagrindo visoms reikalingoms sąlygoms ir dabar matome, kad kartais tos E, sąlygos, kurios yra iškeltos, yra tenkinamos, bet mes visuomet imamės priemonių, kad valstybės narės, keisdamos savo teisinę bazę, pasistengtų, kad ir procedūrinių požiūrių nebeliktų klaidų ateityje. Tačiau e, jeigu kažkas yra daroma nelegaliai, tai mes e, negalime neišieškoti lėšų iš anksčiau. Taigi mes turim išsiaiškinti, koks yra skirtumas ar paklaidos klaidų E, skaičiaus ir e, išieškojimo, kokia yra proporcija visai lė valstybių narių po mūsų padarytų išvadų kokybiškai pataisė klaidas savo ruoštų ir komisijai nebereikėjo pradėti bylų dėl valstybių narių pažeidimų. O dabar aš norėčiau pereiti prie trijų rekomendacijų. Pirmiausia, ar Europos komisija turėtų nagrinėti projektus, kurie uh, kurie buvo priimti prieš Leipzigo ir Halės bylą. Tada buvo pradėta kalbėti apie investavimą infrastruktūrą ir ar tai priklauso į valstybės narės kompetenciją, investicija į infrastruktūrą yra ekonominė veikla, E, visi neiškumai šiuo atveju buvo teismo išnagrinėti ir paaiškinti. Tokiamis aplinkybėmis yra gerai e, administracinių požiūrių taikyti išaiškintas taisyklės e, ateityje, ateičiai. Nereikia žiūrėti keletą metų į praeitį. Be to reikia pasakyti, kad, kaip jau mano kolega minėjo, nemanau, kad praktiškai problema yra labai rimta. Europos komisija praėjusiais metais e, savo kolegijoje patvirtino klaidų e, normos savoką ir e, pažeidimai, e, kaip yra nu, nustatyta, ne visuomet yra piktybiniai, e, ypač kai kalbame apie investicijas į infrastruktūrą, pavyzdžiui, kelius, į vandentekį, geležinkelius. Leipzig halė precedentas šiuo atveju negalėtų būti taikomas, e, E, turėtumėm kalbėti apie valstybės paramos e, savokos taikymą šiuo atveju. Panašu, kad valstybės pagalbos taisyklės, e, kaip ir Leipzigo halės atveju, turėtų būti taikomas oro uostų infrastruktūrai, uostų infrastruktūrai, ten yra daugiau konkurencijos tarp tinklų ir privataus finansavimo. Todėl tokiu atveju Leipzigo halės atveju atvejo mastas yra ribotas ir e, mes, e, manydami, kad padėtis iki to momento nebuvo pakankamai išaiškinta, nusprendėme, kad nebūtų gerai grįžti į praeitį. Kita rekomendacija, kurią mes atmetėme, yra susijusi su e, valstybių narių prievalė sukurti deminimis registrą. 2800 būtų minimali suma ir tai būtų skaičiuojama per trijų metų laikotarpį. Taigi reikėtų skaičiuoti, kiek e, viena ar kita įmonė gavo paramos per trejus metus. Tačiau e, reikėtų valstybėms narėms palikti galimybę įgyvendinti e, tokius reikalavimus. Centrinis registras yra vienas iš metodų, bet valstybės narės gali pasirinkti ir, pavyzdžiui, įmonių autonomiškas deklaracijas ir tokiu būdu patikrinti, ar visi reikalavimų, visų reikalavimų yra laikomasi. Taigi, iš esmės kalbame apie subsidiarumo klausimą, nes nederiname tų sričių, kurios valstybiuose narėse gali veikti pagal skirtingus metodus. Trečioji rekomendacija apie centrinį registrą e, dėl orderių išieškoti lėšas. Uh, Teismas prieš keletą metų priėmė sprendimą, e, kuriame buvo pasakyta, kad iš principo Europos komisija negali leisti suteikti paramos įmoniai, kuri nesugebėjo dar gražinti ateityje gautos nelegalios paramos. Taigi toks yra mūsų aptariamas principas. Europos komisija mano, kad šis principas taip pat turi būti taikomas nacionaliniu lygmeniu. Valstybės narės, kurios dar neišieškojo pagalbos iš vienos įmonės, negali vėl grįžti prie uh, paramos tą tai įmonį. Taigi viskas turi būti sutvarkyta nacionaliniu lygmeniu. Nu, mes kalbame apie tai, kad e, peržiūrint dabar e, grupinių išlygų reglamentą, e, reikės tokius atvejus numatyti. E, jūs suprantate, kad čia kalbam apie registrą, kuriame būtų surašytos visos įmonės. Turbūt tai būtų racionalu, bet vėlgi tą padaryti galime padaryti valstybėse narėse. E, ir valstybės narės turi laikytis tos taisyklės. Ačiū žodis Olafo atstovai, poniai Sinijų, atsiprašau, kad netinkam ištariu pavardę. Kalbėsiu trumpai. Kalbant apie rekomendacijas susijusias su pažeidimo tvarkymo sistema. Turiu Jums pasakyti, kad e, rekomendaciją mes jau įgyvendiname. Panas Siberis minėjo, e, mes glaudžiai su jais bendradarbiaujame ir e, visapuškai tą sistemą esame įdėgę. Ačiū. Ačiū uždedamas pastangas, ponė Eriks, iš tiesų iš komisijos pusės išgirdome pakankamai įdomių minčių ir prieštaraujančių nuomonių, prieštaringų nuomonių. Taigi, jeigu galėtumėte dabar sureaguoti, atsiprašau, pirmininkė bando nutraukti ponę Geriksą. Ačiū už sutiktą žodį. Dėl ketvirtosios B rekomendacijos dar norėčiau pasisakyti. Ten kalbama apie tai, kad e, reikėtų dar kartą atlikti atitinkamą auditavimą leidimų, kurie buvo išduoti prieš 12 metus. Noriu pasakyti, kad per tą laikotarpį komisija nuo 7 iki 12 metų 450 projektų finansavo Aš atitinkamus skaičius paėmiau specialiosios ataskaitos, tai buvo notifikuoti tik tai keturi atvejai, o tai reiškia, kad yra labai daug atvirų projektų, apie kai kuriuos nieko nežinome, todėl būtų galima įsivaizduoti ir įtarti, kad šiuo atveju buvo didelė apimtimi pažeisti ES finansiniai interesai, į tai norėjome atkreipti dėmesį, aišku, galima būtų su tuo susitaikyti arba imtis kokiu nors priemonių tam, kad būtų šios aplinkybės išsiaiškintos. Bendrai vertinant turiu pasakyti, kad komisijos argumentus aš suprantu, tačiau aš jau nekartą domėjausi valstybės teikiamą paramą ir 38-ame, pavyzdžiui, mūsų ataskaitos puslapyje yra parašyta, kad 2010 m. gruodžio mėnesį kalbant apie e, Paryžiaus oro uostą, tai ten yra minima galimybė taikyti valstybinę e, paramą komisiją. E, taip pat įvertino nemažai subsidijų kaip valstybės paramos įvairiems projektams nuo per tam tikrą laikotarpį. Todėl mes manome, kad būtent šiuo atveju būtų visiškai prasminga atlikti atitinkamą patikrą ir auditą. Kalbant apie atitikti, apie kurią kalbėjo konkurencingumo generalinio direktorato stovas, tai galiu pasakyti, kad iš tiesų nebūtina yra dėl kiekvienos klaidos pradėti reikalauti lėšų gražinimo ar išieškojimo savo lentelėje mes pateikėme bendrus probleminius atvejus ir kitoje lentelėje nurodome 16-17 atvejų, kurie yra visiškai nesuderinti, taip pat remiantis ir komisijos teiginiais su vidaus rinkoje galiojančiais principais ir taisyklėmis. Kalbant apie tas tris rekomendacijas, kuriamis rėmėsi konkurencingumo generalinio direktorato atstovai Leipzigo halės atveju, aš jau minėjau, praeitie buvo mėginimų ir kita kryptimi priimti sprendimus Ir e, šiame kontekste vėlgi galėčiau grįžti prie mūsų rekomendacijos dėl bendrojo registro, kurį įsteigus būtų užtikrintas teisinis saugumas. Nes įsivaizduokite, kad reikia suskaičiuoti per trijų metų laikotarpį skirtą paramą tam, kad būtų galima nustatyti, ar buvo peržengta 200 tūkstančių eurų riba ar ne. Mes pagalvojame, kas galėtų paskatinti valstybės narės žengti žingsnį atitinkamą kryptimį ir įsteigti atitinkamą registrą. Ir paskutinis, paskutinė rekomendacija susijusi su Dekendorfo principu, pagal kurį negalima skirti jokios naujos paramos įmoniai, kuriai yra taikomas reikalavimas gražinti netinkamai panaudotas lėšas. Ir tokį reikalavimą būtų galima taikyti skirioms valstybėms narėms, tačiau dabar e, mes turime reikalų su tarptautiniais koncernais, kurie turi savo filialų viso Europos Sąjungoje ir labai būtų sudėtinga bendrą vaizdą susidaryti apie jų veikimą, todėl vėlgi siekiant didesnio teisinio aiškumo ir užtikrintumo, tas bendras registras būtų labai naudingas tam, kad būtų užkirstas kelias piknaudžiauti įmonėms ES paramą. Ačiū žodis kolegai Salafranka. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai noriu padėkoti pranešėjai, auditorumams ir komisijos atstovams už jų įdomias mintis šioje naudingoje diskusijoje. Jūs vadovavotės tam tikrais principais, į kuriuos atkreipėt ir mūsų dėmesį šioje diskusijoje. Turime vadovautis laisvos konkurencijos principas, tačiau taip pat ir steigimo sutartimis 60 jubiliejų ES steigimo sutarties ir Romos sutarčių mes minėjome būtent savaitgalį. Taip pat turime atsižvelgti į būtinybę tolygiai vystyti mūsų ekonomiką, vadovautis sanglaudos principais. Ir šiame kontekste labai įdomu vertinti audito rūmų pateiktus skaičius. Ten kalbama apie 500 milijardų eurų valstybės paramos. Tai yra daug pinigų. Ir 137 milijardai eurų iš tos sumos yra susijęs su sanglaudos politika. Čia vėlgi aiškiai pabrėžiama ir tai kalb, apie tai kalbama tiek ataskaitoje, tiek ir diskusijos metu buvo pabrėžta, kad ši tema iš tiesų yra labai svarbi, tai reiškia 300. 37 e, milijardai eurų buvo išleisti kitose ES politikos rytise. Būtent apie tai aš ir noriu užduoti klausimą, ar nebūtų tikslinga pakalbėti ir padiskutuoti ir apie tą pinigų sumą apie tas kitas politikos rytis nesusijusias su sąjungos politika, turint omenyje, kiek lėšų valstybės paramos juose buvo skirs. Na, atkreipti dėmesį į kelis dalykus. Pirmiausia, noriu paklausti komisijos atstovų, kuo skiriasi nustatytas klaidos nuo e, tos valstybės ar valstybių paramos, kurias buvo galima e, išieškoti, nes taip mes galime įvertinti valstybių teikiamos paramos veiksmingumą ar neveiksmingumą, nes valstybių teikiama parama gali atitikti arba netitikti sutarčių nuostatas. Todėl norėčiau, kad auditorumų ar komisijos atstovai man paaiškintų, koks būtų absoliutus skirtumas tarp nustatytų klaidų skaičiaus pažeidimų skiriant valstybinę paramą ir išieškotų lėšų. <clears throat> Ar gražintų lėšų komisija taip pat jau įvertino auditorumų pateikti specialią ataskaitą, taigi kyla klausimas, ar nebūtų galima pasiremti naujesniais duomenimis ir geriau koordinuoti veiksmus tarp valstybių narių ar atskirų komisijos struktūrų. Man atrodo, kad tai yra labai svarbi prielaida, siekiant geriau atlikti darbus. Dar vienas pastebėjimas, ponė pirmininkė. Labai atidžiai perskaičiau auditorumo pateiktus dokumentus ir tikrai su labai susirūpinęs dėl to, kad penkios valstybės narės e, ne įvykdė nustatytų ex ante sąlygų O tai reiškia, kad nepristatė komisijai savo planų dėl e, valstybinės paramos reglamentavimo. Komisija čia tikrai turėtų pareikšti savo didžiulį susirūpinimą, nes ji tos planus privalo e, patvirtintis. Komisija čia, man atrodo, kad esame tam tikro precedento, nes mes vis tik tai gyvename vadovodamėsi teisinės valstybės principais ir visiems privalu jų laikytis. Pirmininkė, taigi klausimai užduoti tikrai labai svarbus. Pone Zėbirė, ar jūs atsakysite, ar kolegos tą padarys, prašau. Yes, thank you very much. Uh, concerning the, the amounts Labai ačiū dėl finansinių korekcijų sumų sanglaudos politikos rytyje. Audito rūmai remiasi skaičiavimais, kurie padaryti mm, dėl penkių valstybių iš 18 mm, ką Rėgio generalinis operacijos yra paskelbęs ir audito rūmai e, kalba apie 66,8 milijonus eurų korekcijų sugražintų iš valstybių narių, bet tik tai tais atvejais, kur uh, auditorumai galėjo tiesiogiai susiti finansinės korekcijas su mm, valstybės pagalbos problema. Tai yra auditorumai sako, kad komisijos padarytos finansinės korekcijos po susijusius su vairiais aspektais, tame tarpe ir valstybės pagalba. Todėl auditorumai negalėjo konkrečiai išskirti finansinių korekcijų sumos tiesiogiai susijusių su valstybės pagalba. Kas yra labai svarbu, kas pažymėtina, aš čia ką norėčiau pabrėžti, kad komisija uh, lai, išanalizavo kiekvieną atvejį, apie kurį buvo pranešta DAS ataskaitoje auditorumų kiekvienais metais. Mes taip pat turime ir savo nustatytus atvejus, ir valstybių narių praneštus atvejus. Audito rūmai irgi aiškiai užsimena apie tai savo ataskaitoje ir paaiškina, kad finansinių korekcijų lygis, ko padarė komisija, tikrai uh, atspindi ir tą e, komisijos ir auditorumų ir valstybių narių praneštų atvejų lygį. Taip pat auditorumai e, sako, kad vieno projekto atveju yra rimtų klaidų dėl valstybės pagalbos ir todėl tai audito rūmai tai įvertina kaip 100 procentų valstybės pagalbos klaidą, tada m, mm, žiūri, ar reikia notifikavimo ar ne. Ir jeigu, m, mm, reik, jeigu yra notifikavimas iš valstybės narės, toliau. E, kom generalinis direktoratas mm, gali nustatyti, kad vis tik tai ta pagalba atitinka sutarties nuostatas ir rinkos neiškraipo. Tai nėra taip, kad e, tiesioginis ar santykis. Viena klaida tiesiogiai sėtina su e, skaičiumi eurų, kas buvo susigražinta komisijos. Yra ir skirtingų klaidų tipų valstybės pagalbos srityje, yra ne visuomet e, šimtų procentų, yra pavyzdžiui dalis galbūt klaidos, tarkim, kas negali būti finansuojama, pavyzdžiui, kur klaida kažkokia tai yra įmonės padaryta. Taigi nėra visais atvejais 100 procentų. E, dabar dėl penkių valstybių narių, dėl kurių ne visi veiksmai ir eksantės sąlygos egzistavo tuo metu sudarant sutarimus. Mes paskui, kaip jau paaiškinau komitetui, patvirtiname veiksmų planus eksantės sąlygoms ir dėl tų penkių valstybių narių irgi yra veiksmų planai atitinkamai yra jau dalis veiksmų įgyventa būtent tuo metu, kai buvo tie susitarimai sudaromi ir visi veiksmai, kurių komisija mane, kad reikėjo imtis, yra visą tai įtraukta į veiksmų planus, kurie yra nustatyti kiekvienai valstybėje nariai. Turime skirtingus tos veiksmų planus ir, ir stebime jų gyvenimą. Kaip žinote, mes visiškai pritarėme audito rūmų rekomendacijai, kad komisija turės priimti sprendimų, kuomet gausime informaciją 2017 birželį dėl šių veiksmų planų įgyvenimo, dėl eksantės sąlygų vykdymo. Ir komisija tvirtai įsipareigojusi yra pritaikyti suspendavimą tais atvejais, kur eksantės sąlygos nėra mm, taikomos ataskaitų teikimo momentu. Of... Bet neišgirdome valstybių narių pavadinimų, kurios tai Uh, Tos valstybės narės, man atrodo, nurodytos komisijos veiksmų planuose ir audito rūmo ataskaitoje yra paminėtos. Labai dėkoju, um, kad audito rūmai um, reklamuoja komisijos veiksmų planą. Tai, tai yra džiugu, kaip ir dėl viešųjų pirkimų taip pat buvo. Taigi penkias valstybės narės, kiek aš žinau, yra Italija, Rumunija, Čekija, Kroatija ir Slovakija. Kiek suprantu, dėl Čekijos mes jau gavome atsakymus 2016 e, pabaigoje dėl visų veiksmų įgyvenimo pagal e, tos valstybės veiksmų planą. Asmeniškai aš dar nie, neturiu informacijos dėl likusių keturių valstybių, bet mes tikrai galėsime pateikti Jums papildomą informaciją raštu. Ar konkurencijos generalinis direktoratas norėtų kažką pridurti? Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Der Berichterstatter zum Abschluss, Herr Ali, bitte. Daugiau norinčių pasisakyti nėra, tai tuomet pranešiai žodis pabaigai. Uh, Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti už papildomą informaciją, kuri buvo pateikta Europos audito rūmų ir Europos komisijos. Dėkoju už kolegų indėlį kalbant apie labai svarbų klausimą, tai yra valstybių narių ir komisijos darbo koordinavimą ir, ir kalbant apie struktūras komisijos viduje, nes tai yra labai svarbu, ypač dėl eksantės sąlygų, labai svarbu, kad jos būtų paaiškintos. O dabar laukčiau pasiūlymo kolegos e, siūlytų, ką įtraukti į e, dokumento, darbinio dokumento galtinį variantą. Ačiū, baigiamas svarstyti šį darbuotojus klausimą ir padėkoti Trūmus komisijų Olafui už sutiktą informaciją. Tikiuosi, kad šį klausimą vėl greitų laikų įtrauksime į savo darbo tvarkę, nes ES finansų interesų apsauga, nevertinant uh, E, valstybinės pagalbos e, teikimą. E, mums tikrai yra labai svarbus klausimas. Ačiū. Už šios dienos diskusiją baigime svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Dabar grįžtame prie septintojo. Nevyriausybinio organizacijų finansavimo iš Europos Sąjungos biudžeto kontrolė pranešėjas yra ponas Markus Piper, dabar jis ir pristatys šį pranešimą savo iniciatyvą. Ačiū, pana pirmininkė, taip pat ir už lankstų darbo tvarkės klausimų nagrinėjimą. Šiame pranešime kalbama apie nevyriausybinio organizacijų finansavimą. Mes norėjome išsiaiškinti tokiu mastu nevyriausybinės organizacijos finansuojamos iš ES biudžeto ir kaip tos lėšos yra panaudojamos, užbėgdamas už akių turiu pasakyti, kad beveik neįmanoma gauti patikimų skaičių. Aš e, tikrai dėkingas komisijai už pastangas. Mums atitinkama statistinę informaciją suteikti, tačiau net ir atsakant į klausimą ar prašymą nurodyti 50 didžiausių NVO, kuriams yra netaikomas e, tam tikras skaidrumo prievalės, e, panaudojant struktūrinių fondų lėšas, netrodė labai paprasta tą padaryti. Žinoma, pirmoji šio pranešimo išvada yra tokia, kad susidurime su rimtomis problemomis, siekdami gauti patikimą informaciją. Mes pasinaudojame antriniais šaltiniais savo ruoštų ir atitinkamas išvadas pateikėme šiame pranešime. Padėtis yra tokia, kad daug lėšų yra išleidžiama nevyriausybinėms organizacijoms finansuoti, pavyzdžiui, 2010 metais pusantro milijardo eurų tam buvo skirta maždaug. Ir maždaug 70 procentų tų lėšų tenka 273 nevyriausybinėms organizacijoms. Tai verčia suklusti, nes reiškia, kad pus maždaug pusantro milijono eurų yra skiriama kiekvienai iš šių nevyriausybinio organizacijų Europoje, tačiau veikia tūkstančiai NVO ir tik nedaugelis jų gauna paramą iš ES biudžeto. Gauna paramą, už ką reikia atsiskaityti. Tiek būtų informacijos apie duomenų prieinamumą. Dabar kelios bendro pobūdžio pastabos. Mes iš tiesų pripažįstame, kad nevyriausybinės organizacijos yra labai svarbios ir vertingos, priimant politinius sprendimus, ypač tos, kurios veikia Briuselėje, nes gali suteikti informacijų, kurios iš kitų šaltinių gauti neįmanoma. Todėl mes manome, kad be privatos finansavimo reikia jas paremti ir iš e, valstybės biudžeto, tačiau pranešime taip pat prieiname išvadas apie tai, kad Europos mokesčių mokėtojų pinigai e, šioje srityje nėra, tiksliau jų panaudojimas nėra visapusiškai dokumentuojamas ir mums e, pagrindžiamas dokumentas ir mums reikia patiems čia susidėlioti tam tikrą dėlionę, kad e, gautume bendrą vaizdą. Toks būtų pirmas kritinis pastebėjimas. Antrasis kritinis pastebėjimas susijęs su to, kad susidaro vis didesnis, stipresnis įspūdis apie tai, kad e, NVO gauna finansinę paramą. Nepaisant to, kad savo veikloje remiasi suklastota informacija arba netgi skleidžia tam tikras tam tikrą nepagristą informaciją, tam tikras antis ir už tai gauna finansinę paramą. Tai yra nepriimtina. Esminė svarbos problema yra susijusi su tuo, kad komisija remia tam tikras nevyriausybinės organizacijas, kurios uh, tinkamiausiai atlieka lobistų funkcijas kitose ES institucijose, pavyzdžiui, parlamente, tokioms nevyriausybinėms organizacijoms netgi tai specialus mokymai organizuojami ir man kaip demokratui kyla klausimas, kaip e, tai yra įmanoma, kad vykdomosios valdžios institucijos rengia mokymus nevyriausybinėms organizacijoms tam, kad pastarosios galėtų daryti kuo didesnį įtaką teisėkuros institucijoms arba įstatymų leidžiamai valdžiai. Aš pas nesu teisininkas, tačiau man vis tik tai kyla klausimas, ar tokie veiksmai apskritai dera su pagrindinėmis ES vertybėmis ir tas klausimas yra keliamas ir šiame prašme. Galbūt tas padėtis jau nėra tokia sudėtinga, kaip man atrodo, tačiau vis tiek reikėtų šios aplinkybės pasiaiškinti. Taip pat dar keli klausimai susijęs su būtinybė užtikrinti skaidrumą, mato, manome, kad mm, kol kas neturime labai aiškaus NVO suskirstimo į atskiras grupės ar kategorijas. Kiekviena komisijos struktūra turi savo atskirą sistemą, dėl to yra labai sudėtinga įvertinti, kaip yra panaudojama ir teikiama parama ir tą būtų galima lengviau padaryti, jeigu egzistuotų vieninga vieningas registras, vieninga registravimo sistema, mes pateikėme taip pat ir pasiūlymus susijusius su skaidrumo stiprinimu, be kitako siūlome paramą gaunančias nevyriausybinės organizacijas, jeigu ES parama sudaro daugiau nei 10 procentų jų bendro biudžeto turėtų pateikti atitinkamą informaciją labai išsame savo metinės veiklos ataskaitoje, kuri turėtų būti skelbiama taip pat ir jų, pavyzdžiui, interneto tinklapiuose, taip pat turėtų jos skelbti informaciją apie savo vadovų atlyginimus, nes vienu ar kitu atveju matomi skaičiai gali nustebinti. Taip pat ir e, viešai parama gaunamų nevyriausybinio organizacijų kontaktai su politikais turėtų būti viešinami pakankamai skaidriai. Taip pat manome, kad reikėtų nustatyti tam uh, tikrus kriterijus, pagal kuriuos būtų galima uh, e, atitinkamas uh, e, nevyriausybinės organizacijas įvertinti uh, suteikiant joms tam, tam tikrą kokybę ženklą kabutėse, įvertinti veiklos kokybę. DEFCO ir NIR generaliniai direktoratai vykdo arba taiko atitinkamą NVO e, registrų sistemą, kuri yra identiška, kyla klausimas, ar nereikėtų tos sistemos taikyti platesnių mastų, Taip pat, kalbant apie lėšų panaudojimą, mes žinome tik, kad e, tos lėšos yra skiriamos didžiausiams nevyriausybinėms organizacijoms, tačiau nežinome, e, kam tos lėšos yra panaudojamos, ar e, jos po to nepersikelia į antrą ir trečią nevyriausybinio organizacijų lygmenį. Taigi ir šiuo atveju mes siektume, kaip manau, didesnio skaidrumo lygiai taip pat kaip ir įvertinant bet kokį kitą ES lėšų tinkamą panaudojimą. Taip pat mes pasiūlėme tam tikrus vienodus kriterijus, kuriuos taikant būtų galima NVO teikiamą paramą įvertinti iki pat konkrečių projektų finansavimo. Lygiai ta pati sistema taikoma panaudojant ir, e, arba vertinant struktūrinių fondų lėšų panaudojimą. Tačiau tie veiksmai yra įmanomi tik bendrabiaujant su valstybėmis narėmis, kur vien komisijos pastangų tam nepakanka. Pabaigai esame šiek tiek nusivylę, kad audito rūmai iki šiol šiam klausimui skiria nepakankamai daug dėmesio, todėl raginame audito rūmus. Su atsižvelgti į visus trūkumus, kurie minimi šiame pranešime, parengti atitinkamą specialią ataskaitą. Savo ruoštų taip pat apgalėstaujame dėl to, kad e, Olafas e, e, neturėjo galimybės gauti atitinkamos informacijos iš komisijos apie netinkamą ES biudžeto lėšų panaudojimą tam tikrose nevyriausybinėse organizacijoje Apibendrimas dar kartą noriu pabrėžti, kad nevyriausybinio organizacijų veikla yra labai naudinga, ypač priimant sprendimus Europos parlamente, tačiau jų veikla privalo būti skaidri, kadangi e, pasitelkiant e, pagristus faktus ir argumentus, o ne tuos, kurie nebūtinai, arba ne tuos, kurie ne visiškai atitinka tiesą mes galime nuveikti žymiai geresnį darbą. Žodis kolegas Tas, ačiū pirmininkė. Aš taip pat ir kolegos Javorų vardu čia kalbu, kadangi jis negali dalyvauti posėdėje. Noriu pasakyti, kad čia tema vyks, vyko klausimai, kuriuose gausiai buvo dalyvaujama. Tačiau aš dalyvaudamas e, tose klausimuose padariau išvadą, kad visi dalyviai, taip pat ir komisijos atstovai, nemanė, kad e, yra nemažai problemų susijusių su NVO veikla. Čia aš taip pat apgalėstauju, kad kolega Piperis e, yra pasirinkęs tam tikrą neigiamą laikysena e, iš dalies nevyriausybinio organizacijų atžvilgių, nepaisant to, kad jis du kartus pabrėžė įžangoje, kad nevyriausybinio organizacijų veikla yra labai svarbi, kad jos yra naudingos ir svarbios mūsų visuomenė, vis tik tai pranešime jis daugiau dėmesio skiria neigiamiems aspektams. Kolega Piperį, aš manau, kad jūs savo pranešime pakankamai nepagarbiai atsiliepiate apie nevyriausybinės organizacijas, ta prasme, kad bendrasis jūsų pranešimo tonas skamba maždaug taip, kad e, egzistuoja labai daug specifinių problemų susijusių su nevyriausybinės organizacijomis, tačiau tame prašymė jokių įrodymų apie tai nepatikima. Ir aš tokių įrodymų neradau nei jūsų parengtame tekste, nei neišgirdau per tą e, dvi valandas trukusi klausimą, kuriame dalyvavo labai daug nevisinių organizacijų, kitų institucijų atstovų. Noriu pasakyti, kad e, daugeliu NVO skaidrumas, atvirumas, viešumas yra labai svarbu. Klausimuose e, tai taip pat buvo pabrėžta ir pripažinta, tačiau turime vadovautis nediskriminavimo principu ir turime aiškiai pasakyti, kad su NVO neturime elgtis e, vadovaudomėsi kita, kitokiais principais nei su kitomis organizacijomis gaunančiomis e, paramą iš ES biudžeto. Tuo tarpu kiti skundžiasi, kad administracinė našta yra jiems labai didelė. E, ir mes neturėtume jos didinti nevyriausybinėms organizacijoms. Žinoma, palankiai vertinu jūsų rekomendaciją surenkti mokymus gautiems paramos gavėjams tam, kad jie tinkamai panaudotų ES lėšas, tačiau kai kurios pastraipos man yra neaiškios. Pradėsiu nuo šeštosios. Manau, kad e, jūs ten labai dviprasmiškai pateikėte savo pasiūlymus ir formuluojantį savo nuostatas. Noriu paklausti, kokiais konkrečiais faktais remiatės teikdamas, kad NVOs būtent taip veikia. Septintoje pastraipoje kreipiamasi į Europos komisiją, tačiau iš tiesų aš norėčiau, kad tos pastraipos nuostatos būtų tinkamai paaiškintos, nes aš nelabai suprantu tos problemos, apie kurią jūs čia kalbate, tiek kalbant apie atskaitomybę, tiek apie skaidrumo didinimą, tai e, mes tokiems pasiūlymams galime tik pritarti. Čia aš turiu ne 12 pastraipą, tačiau nelabai suprantu, e, kodėl e, nevyriausybinės organizacijos čia turi būti šventesnis už kitas Šioje pastraipoje jūs pažymite tam tikras specifines problemas e, pateikiant ataskaitas. Tas pas pasakytina apie 25 pastraipą. Kalbam apie tai, kad didelė dalis NVO skiriamų lėšų yra panaudojamos įgyvendinti ES politiką, ypač e, vystamosios pagalbos kontekste. Taigi didelė dalis lėšų panaudojamų ES e, lėšų, kurias panaudoja NVO, nėra skirtos daryti įtaką ES politikos formavimui. Aš puikiai suprantu, kad būtent toje srityje reikia pasitelkti skaidrumo registrą, registrą tačiau kalbant apie lėšas, kurios yra išleidžiamos nevyriausybinių organizacijų e, besivystančiose šalise, tai manau, kad čia reikėtų taikyti skaidrumo registro, registro nuostatas šiek tiek kitaip. Kalbant apie 34 pastraipą, mano frakcija yra visiškai neprimtinos jos nuostatos. Jūs ten tvirtinate, kad NVO e, vadovaujasi tam tikromis sukčiavimo schemomis, nepateikite jokių įrodymų apie tai. Taigi aš manau, kad būtent tose pastraipose jūs ir atsispindi tas jūsų neigiamas viso pranešimo tonas. Manau, pagrindinė problema, ponė Piperį, čia noriu užduoti konkretų klausimą ir tokį išvadą padariau dalyvaudamas klausimuose. Taigi, pagrindinė problema yra susijusi su NVO apibrėžimu. Ką jūs turite omenyje kalbėdamas apie nevyriausybinės organizacijas ir aš manau, kad iš tiesų reikia tinkamą apibrėžimą patvirtinti, tačiau jūs kalbėdamas apie nevyriausybinės organizacijas turite minėję profesinės organizacijos tokias kaip Business Europe arba apie fondus politinius, kalbate taip pat ir apie organizacijas, kurios daro įtaką politiniams sprendimus, ar jūs turite omenyje tik tai tas nevyriausybinės organizacijas, kurios savo veikloje nesiekia pelno, arba ar tai būtų uh, tik tai e, tam tikriems interesams atstovaujančios organizacijos ir, ir tos, kurios teikia tam tikras paslaugas. Taigi čia kyla klausimas dėl būtinybės patvirtinti tinkamą nevyriausybinio organizacijų apibrėžimą ir manau, kad būtent dėl to mes pirmiausiai turėtume sustarti čia visose frakcijose, sakydami, kad štai nevyriausybinės organizacijos yra tokios, o ne kitokios. Turime aiškiai suprasti, apie ką mes čia kalbame ir pirmoje pastraipoje jūs minite indėlį į politinių sprendimų prieimimą. Ir e, manau, kad tas minčių srautas, kuris ten yra pateikiamas, e, iš tiesų ir sąlygoja tam tikrą viso pranešimo netolygiškumą. Mes teiksime iš tiesų pakeitimus ir bandysime asmeniškai su jumis susisiekti, kad galėtume uh, E, išsklaidyti tam tikrus nesusipratimus. Ačiū kolegai Pirinskiui žodžiu. Ačiū, ponė pirmininkė. Manęs paprašė e, šešėlinis pranešės Bohetų, mano kolega, pristatyti jo pastabas apie šį pranešimą. Pirmiausia, jis pripažįsta, kad šis dokumentas yra parengtas labai kruopšiai Tuo džiaugiamasi. Taip pat jis išdėsto nemažai susirūpinimo ir kritikos. kuri bus pristatyta jo pakeitimų pavydalu. Tokiu būdu jis e, pataisys abejotinus aspektus. Visų pirma, pasakyta, kad šis pranešimas turėtų būti pagrystas gerais ir objektyviais duomenimis. Atrodo, kad e, konstatuojamoje dalyje paminėti informacijos šaltiniai atrodo abejotini ir šališki. Tačiau, be to, konstatuojamoje dalyje yra statistikos, e, kurio, kuri galėtų būti patikslinta, nurodant šaltinius. Dar yra vienas bendro pobūdžio komentaras apie šį pranešimą. Proporcingumo principo taikymas. Pranešimo projekte yra išdėstyta labai daug prašymų ir komisijai, ir nevyriausybinėms organizacijoms. Daugelis jų yra nerealistiški, jie sukeltų labai didelę naštą abiems pusėms ir be to tai sukeltų neproporcingai didelę riziką. Jeigu pažvelgtume į tai, kaip tekstas yra patobulintas ir kaip sistema tampa uh, E, e, praktiškai nebeigyvendinama, suprantame, kad reikia rasti sritis, kuriuose būtina keisti padėtį. Šešėlinius pranešėjus reikia suprasti teisingai. Mes galime ir toliau išlikti ambicingi ir siekti drąsių pakeitimų, tačiau viskas turi būti realistiška. Jeigu sukursime papildomų kliūčių, tik trukdysime nevyriausybinis organizacijoms dirbti, Todėl mes turėtumėm daugiau dėmesio skirti sistemai, ne pačioms nevyriausybinėms organizacijoms. Dabartinė negražinamų paskolų skirstimo sistema yra per daug sudėtinga, ypač mažoms sutinėms įmonėms. Be to išsakyta labai daug susirūpinimo dėl eilės pastraipų. Viena iš jų yra susijusi su penktaja ir e, pinigų perpaskirsim asociacijų viduje. Šešėlinis pranešėjas mano, kad daugeliu atveju būtų logiška vadinamosiams motinėms nevyriausybinėms organizacijoms ar asociacijoms paskirstyti pinigus, bet be abejo tą galima daryti tik tai, jeigu turėsime taisyklių ir finansinių reglamentų tikrinimo taisyklių, e, taisyklės ir žiūrėsime, kaip jos įgyvendinamos. Darbas tinkluose yra naudingas organizacijoms, tai naudinga ir Europos Sąjungai, kadangi tokiu būdu galima geriau įgyvendinti uh, projektus, kuriuos finansuoja ES. Šeštojoje dalyje, apie ją jau buvo pasakyta komentarų, tačiau e, šešėlis pranešėjas, kuriam aš atstovauju, norėtų pabrėžti, kad kol kas neaišku, ar pranešėjas siūlo šeštąją dalį taikyti tik tai nevyriausybinėms organizacijoms ar visoms ES finansuojamoms iniciatyvams. Pirmojų atveju diskriminuotume nevyriausybinės organizacijas, pastaruoju atveju e, sukeltume milžinišką uh, papildomą administracinę naštą. Ir paskutinis pastebėjimas. Šešėlinis pranešėjas mano, kad e, toks sprendimas būtų labai ambicingas. Septintoje dalyje yra e, keliamos pretensijos komisijai, kaltinimai komisijai, kurie yra nepagristi, todėl reikėtų juos paaiškinti. Na, o apie tą dalį, kurioje kalbame skaidrumą. Suprantame, kad e, E, gero skaidrumo registro tikslo turėtų būti siekiama. Šešėlinis pranešėjas remia mintį, kad toks registras turėtų būti privalomas ir jame turėtų būti registruojamos visos dotacijos naudos gavėjams, bet to Europos komisija tą turėtų tikrinti reguliariai. Be to, ES paramos reklamavimo e, reikalavimas turėtų būti iškeltas nevyriausybinės organizacijoms. Šešėlinis pranešėjas nori paprašyti, kad pranešėjas paaiškintų savo pasiūlymą dėl skaidrumo. Visiškai sutinkame su poreikiu sustiprinti skaidrumą ES finansavimo sistemoje, tačiau akivaizdu, kad reikia e, tas skaidrumo taisyklės taikyti visose valstybėse narėse ir visiems naudos gavėjams, ne tik nevyriausybinėms organizacijoms. Dar vienas dalykas, kai kalbame apie kontrolę ir stebėseną stengiantis pagerinti finansavimo rezultatus. Šešėlinis pranešėjas nesupranta, kodėl yra sukūriama tiek daug papildomų reikalavimų iš nevyriausybinėms organizacijoms. Dar šešėlinis pranešėjas mano, kad rimta problema yra duomenų netitikimas Europos komisijos sistemose ir tarp jų. Čia jis pritarė pranešėjo susirūpinimui, kad komitologija Europos komisijos skirtingose generalinėse direktoratuose skiriasi, trūksta skaidrumo ir jis sutinka su pranešėju, kad reikia suderinti taisyklės visoms ES finansavimo galimybėms. Europos komisija taip pat turėtų numatyti standartinės taisyklės skaidrumui užtikrinti ir šešėlinis pranešėjas nori paprašyti, kad pranešėjas paaiškintų, ar aštuntojo dalyje jis remia mokymo ir finansų reglamentavimo Mm, savaime pasiūlymą. Jeigu iš tiesų taip yra, tai būtų labai naudinga e, performuluoti šią dalį, kad tekstas būtų aiškesnis. E, tokie yra mums dabar rūpimi klausimai. Ačiū. Ačiū, ponė Pirinski. O aš tik porai minučių pakeičiu, ponė pirmininkė, ir paties užsiraštų kalbėti, todėl išsakysiu tris klausimus. Workshop, uh, so very... Aš uh, negalėjau dalyvauti šešėlinių pranešė susitikimuose, bet aš e, dabar e, jūsų beklausydama tris klausimus suformulavau. Kažkas panašaus į tai, ką sakė Bart Stas. Jūs visų pirma sakėte, kad labai sunku rasti informacijos. Norėjau paklausti, kokius šaltinius jūs naudojate, ar viešuosius, ar kokius kitokius, kokiu įrodymu ir kokiu faktų jūs turite. Aš nelabai supratau, kokiais šaltiniais jūs turėjote naudotis rengdamas šį pranešimą. Uh, Kitas klausimas yra labai panašus į tai, ką sakė ponas Tais dar kartą dėl nevyriausybinio organizacijų apibriešties. Kaip jūs minėjote, Europoje e, NGO yra susijėtos per skaidrumo ir lobizmo registrus, bet mano akimis ne visos e, nevyriausybinės organizacijos yra lobistinės ir ne visi lobistai priklauso nevyriausybinėms organizacijoms. E, Aš žinau, kad labai daug lobistų dirba verslui, įmonėms ir yra profesinių sąjungų atstovai. Kai kurie iš jų propaguoja verslo interesą ir patys stengiasi tą verslą daryti. Taigi jie jokių būdų nėra nevyriausybinės organizacijos. Gal galėtumėt paaiškinti, apie kokias nevyriausybinės organizacijas jūs kalbate ir kaip jūs jas kategorizuojate, kaip jūs aiškiau tai apibrieštumėt. Na ir trečias, paskutinis klausimas. Jūs minėjote Olaf savo ataskaitoje. Aš norėčiau sužinoti, ar vyksta dabar kokiu tyrimu dėl nevyriausybinio organizacijų OLAF sistemoje. Net jeigu žinote, kad anksčiau yra atlikta e, tyrimų, gal galėtumėt e, mums apie juos papasakoti, nes čia, jeigu OLAF paminėta, tai reikia žinoti. Ačiū. Salafranka toliau. Gracias, señora presidenta. Yo eh, quiero decir que. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasakyti, kad aš labai didelė dalimi pritariu pono Piperio analizai. Turbūt nustepsite išgirdę. Projekto pirmajame punkte pabrėžiama kaip svarbu, kad nevyriausybinės organizacijos veiktų įgyvendinant e, bendrijos politiką. Ir aš su tuo visiškai sutinku. Aš pats dalyvavau diskusijose dėl nevyriausybinio organizacijų finansavimo, todėl turėjau galimybių e, pasvarstyti apie kai kuriuos ten įvardintų sunkumus. Man atrodo, kad 1,5 milijardų eurų suma nurodyta pranešime kelia bejonių. Ponui Stas galiu pasakyti, kad neseniai mūsų komitetas patvirtino dejung pranešimą. Ponas Celeris kaip čia yra ir jo pranešimas patvirtintas. Todėl aš galiu tik e, dar kartą pasakyti, kad pritariu tuose pranešimuose išvar, išdėstytoms nuomonės. Ypač dėjom pranešime yra kreipiamas į parlamentą ir parlamento narius, kad jie aiškiau uh, atliktų savo vaidmenį ir kad mes jokių būdų neturėtumėm diskriminuoti nevyriausybinio organizacijos, jos turi būti traktuojamas vienodai. Pirmininkė, mes čia tik tai kalbame apie valstybės paramos ataskaitą, kuri yra susijusi su sanglaudos politika. Ir e, būtų visai pagrįsta tikėtis, kad valstybės narės taip elgsis. Aš. E, E, šiek tiek susimašiau dėl to, ką ponas Piperis sakė, kad sunku gauti patikimus duomenys apie nevyriausybinio organizacijų veiklos rėmimą. Man atrodo, kad e, tokia politika kartais yra nenusekli. Todėl aš norėčiau, kad būtų užtikrintas optimalus skaidrumas, ypač vykdant e, inspekcijas, tikrinimus Pirmininkė ir daugiau nebekalbėsiu, esu tikras, kad pranešėjas pats jaučia, kokie klausimai kyla, bet aš norėjau pateikti klausimų komisijos atstovams. Ar galėtumėt pateikti detalesnės informacijos apie tai, kokie nevyriausybinio organizacijų finansavimo tikrinimai yra vykdomi? Kokių klaidų ir pažeidimų jūs nustatote? Uh, Neseniai girdėjom apie 175 milijardų valstybės paramos suteikimą e, pagal sanglaudos politiką. Ir 1,5 milijardų išmokėtų nevyriausybinėms organizacijoms atveju. Ar yra pažeidimo, ar yra klaidų, ar sumos gali būti išieškotos, ar vykdote tyrimus, tikrinimus ir kokius tikrinimo metodus taikote. E, Kokiu pagrindu jūs pateikėte tuos skaičius, kuriuos dabar matome? Kolegos, šis pranešimas gali galutinai uh, e, apibriežti tokio finansavimo tikrinimo poreikį. Aš norėčiau pritarti pranešėjų susirūpinimui, kad labai sunku gauti patikimus duomenis apie uh, nevyriausybinio organizacijų finansavimą. Ir kaip pranešėja sakė, tie duomenys yra nepaprastai svarbus, jeigu norime tenkinti ES išsikeltus tikslus. Mano nuomonė yra nepaprastai svarbu, ir ponas Piperis savo pranešime labai teisingai pabrėžė, kad užtikrintume veiklos finansavimo nuoseklumą ir tų principų, kuriais yra pagrįsta visa veikla nuoseklumą. Tokiu būdu mes galėsime teikti finansavimą ES politikai atitinkančiai ES tikslus įgyvendinti. Bet esu tikras, kad jeigu ieškosime finansavimo galimybių tam, kas netenkina ES poreikių, tai nebus gerai. Pone Gilka Saro iš komisijos biudžeto generalinis direktoratas. Ponas Aliai dar nori kalbėti my colleague. Panas Takula, šešias pranešėjas, manęs paprašė perskaityti jo, pristatyti jo poziciją. Šešėlinis pranešėjas ponas Takula galvoja, kad e, svarbiausia yra finansuoti apie NVO e, finansavimą ir kalbėti ne vien tik tai apie pinigų paskirstimo kriterijus, bet ir tą faktą, dėl ko tas finansavimas yra naudojamas. Uh, Panas Takala kalba apie tai, kad turėtų būti galimybė atmesti finansavimą, kuomet NVO veikia prieš ES pagrindinės vertybės, tai yra demokratija, žmogaus teisės. Taip pat turi būti galimybė stebėti, kaip tos NVO laikosi tų pagrindinių vertybių. Tai turi būti daroma europinių ir nacionalinių lygmenių. Kai kalbame apie finansavimą bendrai, reikia išvengti administracinės naštos. Krit kriterijai NVO finansavimo yra labai svarbus, bet e, aišku, kad jie gali sukurti ir papildomą biurokratinę naštą mažesnėms organizacijoms. Mažesnės organizacijos irgi turėtų būti um, tas aspektas, į kurį mes turime atsižvelgti, formuodami skaidrumo taisyklės, nes jie labai dažnai vargsta dėl administracinės naštos. Jis remia tą mintį, kad kriterijai kriterijai dėl um, tokių organizacijų turi būti atitinkamai vertinti. Besten Dank. Frau Gicasado, bitte. Thank you very much, Chair. Uh, thank you very much, uh, all the honorable members. Gicasaro. Ačiū visų pirma, norėčiau padėkoti komisijos vardu už pranešimus ir diskusijas lapkričio, spalio mėnesiais praeitais metais ir diskusijas su pranešėjus, su uh, konsultantais, kurie padėjo surinkti visą šią informaciją. Visiškai pritarėme jūsų vizijai, kad NVO yra labai svarbios įgyvendant ES politiką. Uh, Aišku, jos nėra vienintelis veikiančios šioje srityje, bet jos yra labai svarbios ir jų vaidmo turi būti pripažintas. Todėl mes būtumėm linkę pritarti toms, kai kuriams iš tų pastabų, kurios šiandien buvo išsakytos čia. Susidaro įspūdis, kad na, ataskaita yra parengta kiek neigiamai vertinant tą vaidmenį, kurį vaidina NVO, padėdamos institucijoms įgyvendinti politikos priemonės. Mes, mus taip pat kažkiek stebina ir kai kurios rekomendacijos, kurias pateikė pranešė dėl, pranešė dėl priemonių, kurių reiktų imtis Ir mes galvome, kad tikrai komisija turi toliau didinti skaidrumą. Mes imamės svarbių priemonių toje srityje. FTS sistema buvo sukurta būtent Europos parlamento rekomendacijų dėka 2010 metais yra tobulinama, bet aišku, galima ją tobulinti ir labiau. Uh, Dabar aptarčiau kai kurios iš tų momentų, kas yra paminėta pranešime ir ką kai kas iš jūsų aptarėte, ypač pavyzdžiui, klausimai susijęs su atskaitomybė ir kontrolė nevyriausybinio organizacijų. Mm, čia kas labiausiai rūpi Europos parlamentui, kaip buvo teisingai pasakyta, NVO yra labai svarbus veikiai toje srityje, tačiau jie yra tik nedidelė dalis visų subjektų, kurie mums svarbus. Ir panalizavę grįžtamą informaciją dėl um, projektų vykdymo, komisija nemano, kad būtent ši konkreti suinteresuoto šalių grupė nusipelno skirtingo traktavimo nei visi kiti. Jei atsižvelgtumėm į a, pranešimo rekomendacijas, kai kuris atvejais gal reikėtų ir griežtesnio traktavimo nei kitus ar trečių šalių atveju. Mm, komisija taiko atitinkamą kontrolės, kontrolės sistemą pagal riziką įvertinant, pagal atitinkamus tikrinimo intervalus tikrinant e, siekiama pagerinti gyveninimą, ypač kuomet yra sukčiavimo ar pažeidimo atveju. Mm, auditai, kontrolės yra reguliariai atliekami, yra, kai reikia mm, taikomos ir teisomosios priemonės dėl NVO, bet ir dėl visų suinteresuotų šalių. Ir tikrai nevyriausybinio organizacijų atžvilgių, nedaugiau nei kitų subjektų atžvilgių. Kai kurie iš pasiūlymų, kurie pateikti šiame pranešime, mūsų manimu, nuoširdžiai vertant galėtų padaryti situaciją dar sudėtingesnė. Pa, pa, pa, sunkumų gali kilti, pavyzdžiui, dėl NVO personalo, ataskaitos dėl tinklų. Mm, taip, mes sutinkame, kad tikrai kartais jie turi dirbti, sukurdami tinklus, bet tam, kad būtų mm, finansuojamos lėšos, visa tai turi būti pateikta pasiūlyme. Taip, turi būti nurodyta, kad bus dirbama kuriant tinklus. Ir tai uh, turi būti vertinta. Mes nefinansuosime tinklų kūrimo ar subrangovų išlaidų, kaip kad kai kas iš jūsų kalbėti, jei apie tai nebuvo iš anksto informuota Europos komisija ir nebuvo komisijos pritarimo. Tai yra eksantės skaidrumas, kuo, kuris užtikrinamas, kuomet yra skelbiamas konkursas paraiškoms. Dėl nuo finansinio reglamento pasiūlymai, kuriuos mes esame pateikę, yra skirti pagerinti biudžeto įgyvendinimą, užtikrinant, kad būtų mažiau biurokratijos ir kad būtų daugiau sutartas dėmesys į siekiamus rezultatus. Ir mes galvojame, kad kai kurie iš pasiūlymų pranešime nėra tinkami siekiančių tikslų. Dar vienas svarbus pamentas, kas buvo šiandien paminėta, tai yra taisyklių suvienodinimas, harmonizavimas ir kad, kad, kad būtų palengvintas valdymo visas procesas. Taip, teisingai sakote, mums reikia daugiau harmonizavimo, suvienodinimo, kadangi tos konkrečios programos yra labai skirtingos vienos nuo kitų ir, ir suinteresuotos šalis, kurios dalyvauja programuose, kartais atsiduria tokiuose situacijose, kuomet nelabai supranta tos skirtumus, bet e, būtent yra laikomasi konkrečių taisyklių ir finansinis reglamentas jau pateikia pakankamai išsame visą teisinę bazę, jeigu stengiamasi uh, užtikrinti taisyklių vienodumą, skaidrumą ir kontrolę, tai tikrai yra reikiamas pagrindas. Pavyzdžiui, visos taisyklės dėl um, skelbimo eksantė, pavyzdžiui, konkurso skelbimas dėl naudos gavėjų pra, informacijos, dėl mokėjimų, dėl um, rezultatų ir, ir ataskaitų, kas turi būti pateikta, visa tai yra nurodyta finansinėme reglamente. Uh, Mes galvojame, kad pasiektumėm didesnio suvienodinimo ir tikrai geresnio skaidrumo, jei perėtumėm prie LTI elektroninio teikimo ir elektroninio valdymo. Ir mes tikrai siekiame būtent to, mes siekiame mm, vieno, vieningo elektroninio informacijos pateikimo langelio, kad visi mūsų naudos gavėjai, subrangovai, pirkimų dalyviai, visi galėtų, visa informacija galėtų būti pateikta mums per tą vieną sistemą kaip e, pranešime ir buvo pasakyta, tikrai galima dar tobulinti visą sistemą ir mes siekiame skaitmeninimo, ypač sutarčių valdymo srityje ir, ir, ir tuomet ir jums galėsime pateikti geresnius duomenys. Na ir gal paskutinis momentas dėl finansavimo matomumo. Čia Komisija kiek nustebino kai kurie e, pranešimai išsakyti vertinimai, nes es finansavimo, kurį gavo NVO ir visi kiti suinteresuoti e, subjektai, matomumas yra prievolė. Apie tai yra informuojama iš anksto jau, skelbiant konkursą paraiškoms. Tai taip pat yra ir sutartinė prievolė ir tai yra aiškiai pasakyta reglamento nuostatose, straipsnėse ir sutartyse, kuriuos mes pasirašome su naudos gavėjai, su visomis NVO, kad jie privalo viešai paskelbti, kad jie gauna ES finansavimą. Tai yra skelbiama konkursuose, tai yra sutarčių sąlyga, tai yra ir mūsų kontroliuojamas aspektas. Ir jeigu nėra teikiama tokia informacija, komisija gali pritaikyti ir taiko taisomasias priemonės. Kai kas iš jūsų kalbėjote apie NVO apibriežti. Mm, tai jau seniai parlamente vykstančios diskusijos ir Mes komisija irgi apie tai galvojame. Yra įvairių studijų iš Europos parlamento užsakytų, kurios tvirtin, patvirtina, kad e, tai galėtų būti kontraproduktyvu. Visa teisinė sistema, teisinė bazė 28 valstybėse narėse yra tokia skirtinga, kad mes negalime šiandien to pasiekti ir kol kas tai ir nėra mūsų siekis. Uh, vadovaudamas jūsų prašymų pateiktų prieš daugiau kaip penkerius metus komisija pabandė savo apskaitos sistemoje nustatyti skirtumą tarp pelno siekiančių ir pelno nesiekiančių organizacijų. Tačiau, kaip jau teisingai kai kas iš jūsų pasakėte, e, nepelno siekiančios organizacijos yra NVO. Tai mes bandome judėti į priekį, bet kol kas Mm, bendras apibrėžimas nėra įmanomas. Ir pabaigai. Neskaidrumo keli žodžiai. Taip, FC sistema, kurią mes turime, kad pateiktume kaip galima daugiau informacijos ir, na, bet kokiu atveju visą tą e, informaciją, kuri yra reikalavama pagal finansinį reglamentą, mes siekėme tą sistemą tobulinti, atsižvelgdami ir parlamento rekomendacijas. Uh, pasiūlymus ir mes tikimės, kad su es biudžeto vykdymo skaitmeninimu mes tikrai galėsime kaip galima greičiau jau pateikti jums e, kuo tikslesnę informaciją. Reporter, Pieper, Ačiū ir paskutiniam žodžiui dar e, ponas Piper. Äh, Ačiū ponė pirmininkė, ačiū komisijos atstovams. Aš nežinau, ar čia sąmoningai, ar iš tiesų nesuprantamos mano prašymo nuostatos. Aš nieko nekalbėjau apie sukčiavimą, aš nieko neminėjau, kad NVO sukčiauja. Mes tik siekime daugiau skaidrumo ir jeigu komisija teigia, kad NVO privalo pateikti lėšų panaudojimo pagrindžiančius dokumentus, galbūt taip ir yra, tačiau mes kaip parlamento nariai neturime jokios galimybės susipažinti su informacija apie tam tikrus tikslinius susitarimus tarp komisijos ir MVO. Ir mane labai stebina, ta aplinkybė, kad komisija problemos nesuvokia. Aš apie valdžių pasiskirstimą jau mokykloje mokiausi, e, turiuomenyje vykdomąją, statymų leidžiamąją ir teismų valdžias ir aš tikrai nesuprantu, kaip vykdomoji valdžia rengia, gali renkti mokymus nevyriausybės organizacijoms, kad jos atliktų tam tikras lobistinės funkcijas, e, bendraudamas su įstatymų leidžiamąją valdžią šiuo atveju parlamentu. Man tokie dalykai netelpa į galvą. Ir e, žinoma, aš pritariu komisijos pozicijai dėl to, kad nereikėtų didinti biurokratinės naštos, taip pat ir kolegų pastebėjimams šią linkmę, tačiau aš manau, kad e, skaitomybės tvarka turi būti suvienodinta ir tik tokiu būdu mes galėtume tinkamai vertinti ir suprasti, kaip yra lėšos panaudojimas. Taigi, manau, kad toks e, reikalavimas yra pagristas, buvo minėta FTS sistema, kuri naudojama komisijoje, jeigu ją bendromis pastangomis patobulintume ir sustartume dėl e, bendrų principų ir pagrindų atskaitomybės, tai jau žengtume didelį žingsnį priekį replikuodamas į kolegų pasisakymus dėl duomenų. Aš e, <clears throat> manau, kad e, tie duomenys, e, kuriais mes galime pasinaudoti, rengdami šį pranešimą, yra nieko verti. Mes rėmėmės specialiai užsakyto tyrimo rezultatais. Ir <clears throat> aš komisijai uždavau paprastą klausimą apie galutinius paramos gavėjus, kurie turi būti viešai skelbimi valstybėse narise ir skyrus e, žemės ūkio fondus esama tik tai kelių programų, pavyzdžiui, vystumos pagalbos srityje, e, kur galima gauti tikmą informaciją. Mes to tarpu norėjome gauti informaciją apie 50 didžiausių NVO gaunančių europinę paramę. Tuo tarpu mes, e, kaip tos voverės rate, tik sukamės ir negauname atitinkamos informacijos. Taigi, Martina, Aš noriu pasakyti, kad komisija čia turėtų pademonstruoti daugiau geros valios ir tuos skaičius mums pateikti pranešime, nesiekime įvertinti visų lobistinių organizacijų ir suinteresuotų subjektų, o tik tai tuos, kurie gauna europinę paramą finansinę. Taigi čia manau, kad mūsų reikalavimas padinti skaidrumą yra visokiojopai visapusiškai pagristas ir tik tokiu būdu mes galime įvertinti komisijos strateginius ir politinius e, siekius tinkamai panaudoti tas lėšas ir būtent apie tai turime ir kalbėti, kad lėšas panaudojamos tik tai komisijos nuožiūra, o Parlamentas negali šių procesų vis, visiškai negali jų kontroliuoti ir turi dirbti su lobistinėmis organizacijomis, kurios e, skleidžia melagingą informaciją ir būtent e, tą reikia aiškiai pabrėžti ir sakyti, nes labai daug yra lobistinių organizacijų, kurio veikla yra nukreipta prieš europinės institucijas. Taigi turime savęs paklausti, ar turėtume finansiškai remti savo politinius priešininkus. Taigi pirmiausia, turime suvokti tą e, problemos mastą. Bartas minėjo, kad daugelės ryčių mūsų reikalavimai yra labai sudėtingi, iš tiesų kartais galbūt netgi ir perlenkiama lasda ir po to reikia žengus du žingsnius į priekį, žengti vieną atgal ir aš manau, kad e, galbūt dėl tam tikrų formuluočių mes e, kartu galėsime susitarti. Kolega Salfranka taip pat pateikė panašius argumentus. E, aš manau, kad kalbant apie apibrėžimo nevyriausybinio organizacijų, tai dėl manęs e, iš tiesų man jis netgi nėra reikalingas, tačiau mes turėtume sugrupuoti nevyriausybinės organizacijas pagal tam tikrus kriterijus jų veiklos. Aš tikrai nekantrai laukiu tolesnių diskusijų ir pakeitimų pasiūlymų. Pirmininkė, ačiū. Baigėme dabar biudžeto kontrolės komiteto posėdį, dabar pradėsime bendrą posėdį su biudžeto komitetu ir surenksime klausimą kuriame dalyvautų investicijų bankai ir kitos viešos finansinės institucijos, galbūt e, tas renginys galėjo ir mano kabinete būti surinktas, tačiau aš pamaniau, kad vis tik tai platesnė auditorija būtų neblogas dalykas. Taigi dabar galėtume, manau, kad pakviesti visus e, laukiančius už salės durų.